Bene, eh, buongiorno a tutti, eh, onorevoli colleghi. Eh, do, eh, il... Sveiki kolegos, laba diena. Noriu pasveikinti ponę Lochpėlę ir ponę Kreto, kurios atvyko į šį posėdį vadovauti šiam posėdžiui. Pone Lochpėlė yra žmogaus teisų pakomitečio pirmininkė, o pone Kreitė vystimusi komiteto pirmininko pavaduotoja. Ir kartu su užsienio politikos komitetu šiandien numatytas bendras šių komitetų posėdis. Šiandien nuspręsime dėl Sakarovo premijos kandidatų. Nuo 1988 metų Europos parlamentas teikia Sakarovo premiją asmenims bei organizacijoms, kurios savo mąstymu, savo veikla pademonstravo pagarbą žmogaus teisėms, laisvėms ir dėjo didelės pastangas, kad jos būtų saugomos. Ši premija turi labai didelę simbolinę reikšmę ir atspindi Europos parlamento vertybės bei poziciją. Mes Europos piliečių atstovai tikime tomis vertybėmis, kurios yra iškeliamos, tai yra spaudos, žodžio laisvė, pasipriešinimas neapykantai, netolerancijai, o šių dalykų pasaulyje dar yra labai labai daug ir dažnai jie yra nebaudžiami. Mums tenka toks uždavinys Pirmiausia, turime numatyti kandidatus, kurie yra pakankamai pasižymėję, kad galėtų tapti šios premijos nominantais. Na, o spalio pabaigoje pirmininkų suiga nuspręs dėl kandidatūros. Na, o dabar norėčiau suteikti žodį poniai Loch Belė, kuri yra žmogaus teisų pakomitečio pirmininkė. Šis komitetas vaidina ypatingą vaidmenį teikiant e, šią premiją. Pone Lochpėlė ir pirmininkaus šiai posėdžio daliai, o išvadas padarys kolega Grėt. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Tuo pristatysime kandidatus Sakarovo premijai gauti. Net. Kandidatūras buvo galima kelti iki rugsėjo 14 dienos. Sekretariatui buvo penkto, pateiktos penkios kandidatūros. Sekretariato nuomonė visi pasiūlymai yra priimtini ir e, nepažeidžia premijos teikimo statuto. Jums išdalintose dosijai yra kandidatų trumpos biografijos. O kandidatūros yra tokios. Seldin Abuelieš, e, palestiniečiais, e, taip pat Mohamed Musashi iš Tuniso. Libya, Rasan Saituni and Ali Farsad, both from Syria, on behalf of the Arab Spring. Arabų pavasario labui pasidarnavę žmonės. Bandarenka, Abelir. Dmitrijus Bandarenka, Baltarusijos e, e, rusakalbis pilietis, aktyvistas, žurnalistas, e, slovėnų e, rašytojas ir mažumų teisų gynėjas Dar vienas. In Colombia. Ir Kolumbijos taikos draugija, kuri yra žinoma kaip taikos ir teisingumo vertybių puoslėtė. Netrukus tuoj bus pristatytos e, kandidatų e, bus pristatyti kandidatai ir e, jų siūlytojai pristatys jų pasiekimus. Pristatysime abecelės tvarka. Kartais kalbės vienas e, pristatytojas, kartais daugiau, bet reikėtų neviršyti penkių minučių kiekvienai kandidatūrai. E, Arabų pavasario kandidatūra e, bus, galės būti pristatyta kiekvienos frakcijos, po penkias minutės suteiksime galimybės. Prašyčiau neviršyti jums suteikto laiko. Jeigu jūs ilgiau kalbėsite, tas jūsų pristatymas nebus nekiek geresnis. Kalbėkit trumpai ir aiškiai. Kai kurie e, pristatymai bus iliustruojami video medžiaga e, per jums skirtą laiką parlamentarų pasisakymo. Gavome prašymų iš ECR ir GUE frakcijų parodyti video medžiagą. Dabar pradėsime pristatymą ir pirmiausia žodis Zaidui Kamalui. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai ačiū, kad suteikėte laiko pristatyti mūsų kandidatą, dr. Izeldin Abuelaiš. Dėl kokios priežasties mes norime iškelti jo kandidatūrą? Todėl, kad dabar susidarė tokia padėtis, kai E, matome, kad Palestinos ir Izraelio dėrybos pateko į aklavietę. Ir nors aš pritariu ir daugumai kitų kandidatūrų, aš pats Liepos pabaigoje buvau Egipte ir mačiau, kaip buvo organizuojami seminarai dėl laisvės demokratijos e, tolerancijos ir išsilaisvinimo ir remiu arabų pavasario e, kandidatūras, manau, dabar yra labai svarbu duoti signalą šioms sunkioms dėryboms. Vietoj to, kad būtų polarizuota diskusija organizuojama, arba Izraelio labui palankesnė arba palestiniečio, reikia žmonių, kurie leistų tą atotrukį susiaurinti. E, kaip Izraelio generolas Mušedan yra pasakęs, jeigu nori siekti taikos, nereikia kalbėti su draugais, reikia kalbėti su priešais. Manau, kad niekas kitas taip gerai e, to nesimbolizuoja kaip ši kandidatūra. Tai palestiniečių gydytojas, kuris įkūrė fondą gydytojai vis gyvybės labui. Visą savo gydytojo karjerą jis dirbo Palestinos ligoninėse ir gydė Izraelio e, pacientus. Jis e, e, pabėgėlis yra iš e, gazos e, ruožo ir palaikė ryšį su e, visais švietėjais ir mm, žmonėmis, kurie siekė taikos šiame regione. E, E, ypatingas atvejis yra tas, kad gydytojas Abilaiš per Izraelio karinę operaciją neteko trijų dukterų vien gazoje. Pagalvokim, kas būtų, jeigu nors vienas, nors kas iš mūsų artimųjų, iš mūsų vaikų, mūsų šeimos narių žūtų, turbūt natūralus instinktas būtų nubausti e, tuos, e, to nusikaltimo vykdytojus turbūt daug kas nedrįstų tai pasakyti, bet turbūt suprantat, ką aš noriu pasakyti. O šiuo atveju E, praradęs tris dukteris, e, daktaras e, pradėjo siekti taikos. Jis įsteigė fondą dukterys gyvenimui ir skatino artimųjų rytų moterų švietimą. Ne tik palestiniečių, bet ir Izraelio ir kitų bendruomenių moterų švietimą. Iki 2009 metų jis e, įsteigė, organizavo tą fondą, įskatino visus dalyvauti toje veikloje, parašė knygą Aš ne, nekesiu. Ir kodėlgi aš keliu tą jo kandidatūrą. Kaip tik jungtinėse tautose vyksta diskusija apie valstybingumą. Matome, kad pozicijos labai aiškiai atsiskyrė skirtingose pusėse. Ir dažnai, kai vienos pusės atstovai pasisako, jie pareiškia, kad mes su niekuo nebegalim kalbėtis, nes negalime rasti prasmingo pokalbio su niekuo iš kitos pusės. Labai svarbu, kad tas vakumas būtų užpildytas. Ir nes negalime leisti, kad neapykanta uh, gauptų abi pusės Mes tikimės, kad daktaro Izeldin Abuelaiš ženklas būtų e, simbolis ir Izraelio ir Palestinos žmonėms, e, skatinantis juos siekti taikos. Ačiū. Ačiū, ponė Kamal. O dabar periname prie Jungtinės arabų pavasario kandidatūros. Keletas kolegų noriu pasisakyti. Pirmiausia, ponė Saifi. Merci, madame la présidente. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos drąsa, ryštas ir e, veiksmingumas arabų tautose leido e, iškelti kai kurių arabų pavasario veikėjų kandidatūras. E, Sakaro premija bus teigiama šių metų gruodžio 14 dieną. Strasbūrė. Vadinasi, praėjus lygiai vieneriems metams e, po e, žymėjo arabų pasaulio sukilimo. Kas įvyko per tuos metus? E, piliečių drąsa ir jėga bei ryštingumas nustebino mus visus. Ir mes visi turime pripažinti, kad net neįsivaizdavome, kiek tie žmonės trokšta demokratijos ir laisvės Aš galiu pasakyti, kad visų pagrindinių parlamento frakcijų vardu e, arabų pavasarį ir kai kuriuos jų veikėjus siūlau e, Sakarovo premijai. Kas būtų tie žmonės? Mohamed Bouazizi, jaunas tunisietis, apie kurį aš netrukus pakalbėsiu. Aš Mamafuz, e, jaunas egiptietis, E, žinomas ka, e, Sirijos karikaturistas Ali Farzat ir jo tevinainis Hazan Zatunė, kuris yra advokatas ir aktyvus žmogaus teisų gynėjas. Taip pat Ahmed Zumeras, kuris yra uh, pulkininko Kadafi disidentas, praleidęs 31 metus kalėjime. Bet ši revoliucija uh, yra kolektyvinis darbas. Jokia partija, jokia organizacija, joks lyderis negalėjo nurodyti, kokiu keliu reikia eiti, kad būtų nuverstas režimas. Čia kalbame apie e, masinį judėjimą, kai kiekvienas žmogus bandė įnešti savo indėlį savo piliečių labui. Pavasar, arabų pavasaris. E, e, apibūdino visas to regiono, apėmė visas to regiono valstybės. E, E, Tunise, Tripolyje žmonės mėgaujasi naujai laimėtą laisvę ir nėra pasirengę jos apleisti. Arabų pasaulio žmonės parodė, kad jie daugiau nebepasiduos negarbingų galybių e, spaudimui ir nebebus jai nulankus. Ponios ir ponai, e, Tuniso Muhamed Mazizi atvejis e, leido iš, pakeisti milijonų arabų pasaulio žmonių gyvenimus. Todėl mūsų frakcija nusprendė pasiūlyti jo kandidatūrą. Buazizi yra jaunas uh, absolventas, kuris nesugebėjo rasti darbo ir kuris pardavinėjo vaisius ir daržovės. Jis buvo uh, policininkų persekiojimas uh, žeminamas ir tada nusprendė, kad jį priimtų miesto meras, tačiau miesto meras atsisakė tai padaryti. Jo lūkesčiai, ką nors pakeisti, žlugo. Visas Tunisas ir didelė arabo pasaulio dalis puikiai žinojo šio jaunuolio e, gyvenimo istoriją ir tai tik paskatino pokyčius arabų pasaulyje. Europa m, prisideda prie tų pagristų siekių, e, kurie pasitarnautų regiono laisviai ir e, gerbuviui. E, Bahreino, Sirijos ir Jemeno pastangos rodo, kad mes turime remti visus žmonės, kurie prisideda prie to judėjimo. Arabų pavasaris laskivežiai atskrendė kiek e, tos, e, tų, to regiono tautos kentėjo ir kiek joms reikėjo pokyčių. E, sukilimas ir vykstantys pokyčiai turi būti orientuoti į žmogaus teisų apginimą, į siekio užtikrinti laisvę ir gerovę įgyvendinimą. Mes, Europos parlamentarai, esame atsakingi už tai, kad tos vertybės uh, susilauktų mūsų paramos. Mes turime duoti labai aišku simbolį tiem žmonėms. Todėl aš simboliškai siūlau šio arabų pavasario kandidatūrą. Madam Saifi, and now we come to Madam. Pone Veronik de Kaiser kalbės apie arabų pavasario kandidatus. Gerbiama pirmininkė, leiskite man pakalbėti apie arabų pavasarį ir e, paminėti Izaldin Abulaiš kandidatūrą. Aš manau, kad tai, kad ta kandidatūra yra keliama, atspindi Sakaro premijos šiais metais dvasę. Mes e, visi e, frakcijų konsensusu suprantame, kad reikia siekti tam, tikros, tam tikro politinio simbolizmo. Aš, mano minėtasis kandidatas buvo gazos operacijų centre. Aš e, ją buvo atsivežusi į parlamentą ir mes jau esame nominavę Sakarovo premijai e, vieną ar du kartus. Tai nebūtų pirmoji premija tam regionui, bet be bejonės tai yra labai svarbus atvejs. Bet aš jau dabar kalbam apie, apie kitus kovotojus e, siekiančius demokratijus. Ir mano frakcija šiandien norėtų iškelti į dienos šviesą tuos, kurie kovoja, su kuriais yra kovojama, e, besiekiant laisvės ir demokratijos arabų pasaulyje. Tai yra simbolis visų pirma. Ir už tų žmonių, kurie nominuojami už tų kandidatūrų e, stovi arabų revoliucija. Jie yra tos revoliucijos simbolis. Jie atnešė demokratiją į tą regioną. Ten dar demokratija tebėra silpna, bet tai jau yra demokratija. Mano frakcija nusprendė konkrečiai išsirinkti Sirijietę, e, kuri šiandien yra slapstosi Hazad Saitune, ir vėlgi ji atlieka simbolinį vaidmenį. Sirija dar neiškovojo laisvės ir demokratijos, padėtis ten yra sunkiai pakeliama. Hadzai Zaitune e, dar labai jauna, 34 metų, E, bet jau dalyvavo keletą judėjimų. Damasko sukilime ji buvo, kuris buvo labai e, skaužiai nuslopintas. Ji e, paukojo savo gyvenimą kovai už gyvybę, už žmogaus teisės. Dabar ji turi būti, turi gyventi besislėpdama. Jos vyras jau yra areštuotas už tai, kad jo žmona kovojo už tokias vertybės Bet ta moteris nenuleidžia rankų, ji ir toliau kovoja ir mes norime, kad ta moteris e, e, būtų pagerbta. Be to yra dar kitų e, siriečių, žinomas karikaturistas Alifardza, kuriam buvo sulaužytos rankos E, kaip Pinošeto režimas, kad e, sulaužė rankas gitaristui, kad jis negalėtų. Sirijos režimas padarė tą patį. Sirija ir Egiptas ir Tunisas ir Libija Visos arabų pasaulio valstybės nusipelno mūsų pagarbos ir mes tikimės, kad Jemenas ir Bahreinas, kurie dar nėra įtraukti, e, bet jie yra toje pačioje geografinėje platumoje, E, susilauks tokio pat pripažinimo. Thank you, Madam Kaiser. And now I, we have always two uh, speakers from the same political group. Dabar mes turime po du iš tos pačios politinės grupijos atstovus, todėl reikėtų jums pastatyti laiką tarpusavyje. Ačiū pirmininkė. Pasiūlymas skirti Sakarovo premiją penkioms asmenybėms, kurios pasižymėjo arabų pavasario metu, yra tikrai labai simbolinis sprendimas. Tai yra mūsų nusilenkimas prieš šiuos žmonės. Mes lenkiame galvą prieš tuos kurie vadovavo arabų pavasariui, prieš visus arabų pavasario žmonės. Mes taip pat parodome ir savo simbolinę kaiminystę tiems žmonėms. Kovos gatvėse parodė, kad taip gyventi negalima. Arabų žmonės ar taip pat nori demokratijos, jie yra atviri demokratiniams pasikeitimams. Labai svarbu, kad regionas išliktų stabilus, ir, žinoma, praeitie tam stabilumui buvo daug kas aukojama. Reikia pripažinti, kad mes ilgai nesupratome arabų pasaulio lūkesčių. Tačiau dabar mes geriau suprantame, kas ten vyksta. Yra žmonių, kurie aukoja savo gyvenimus kovodami už savo, už visos visuomenės, už moterų teises, jie aukoja savo gyvenimus šiai kovai. Arabų pavasaris yra prielaida mūsų gerai kaiminystiai. Ačiū. Dabar ponė Šakelė. Ačiū ponė pirmininkė. Aš pritarsiu kolegų pasisakymams. Aš taip pat norėčiau išryškinti Asma Mahmud kaip vieną iš kandidatų. Jisai simbolizuoja įvairiausius žmonės artimuosius rytuose ir šiaurės A Afrikoje. Aš keletą kartų susitikau su, of... su jie. Ir turėjau daug susitikimų kaip parlamentarė. Jinai yra 26 metų amžiaus, dirba e, YouTube ir socialinės e, žiniasklaidos srityje, taip pat e, jinai parengė video e, reportažus, kuriuose kalba apie teisę, apie laisvės ir ji kvietė prisijungti prie šio socialinio tinklalapio ir ypatingai moteris. Ir Šita jauna moteris atstovauja jaunajai Egipto kartai ir jinai žvelgia kartu su jais į ateitį. Aktyvistai tokie kaip ir ji išreiškė labai daug kritikos dabartinės situacijos atžvilgių ir rodo kelią į ateitį kartu su kitais jaunaisiais lyderiais ją ja, ne visi mėgsta, kai kas ir kritikuoja, kadangi ji kreipėsi į aukščiausią teismą dėl Egipto karinių pajėgų veiksmų. Buvo suimta ir dabar yra išleista ir iš kalėjimo ir dabar jinai tęsė savo kampaniją prieš karinį tribunolą. Trumpai apibendrinant, norėčiau pasakyti, kad šita jauna moteris atstovauja naujosios kartos e, e, atstovus, kuri kovoja už vienodas teisės, naujas galimybės ir teisės. Socialinės žiniasklaidos naudojimas, e, pritaikymas šioms reikmėms yra viena iš rytinių jos veiklos uh, dalių, ypač pasisakant už spaudos ir žodžio laisvę, ji yra viena iš simbolinių figūrų kitų kandidatų, kurie yra mūsų arabų pasa, pas, pavasario kandidatų sąraše. Thank you, Madam Shaki. Now it's Elaine. Elaine Flotre. <laughs> Merci. Ačiū, ponė pirmininkė. Taip, akivaizdu, kad nieko nestebina tai, jog, mėlyjeji kolegos, visi norime atkreipti um, visų dėmesį į arabų pavasario veikėjus. Ir Sakarovo premijagi yra skiriama už žodžio ir sąžinės laisvę ir e, ji gali būti skiriama jos gynėjams arba atitinkimiems darbams. E, žmogaus teisų gynėjai šiuo metu yra kolektyvas, kovos už laisvę grupė. Ir šiuo atveju aš norėčiau pabrėžti, kad lais, kalbos žodžio laisvė e, sukūrė ypatingą jėgą tose E, valstybėse, tarptų žmonių. Ir ta jėga paplito iš šalies į šalį ir e, kilusi banga mm, perėjo per visą regioną. Tai rodo, kad nors regionai, e, regione šiandien vis dar yra represijų, pavyzdžiui, Sirijoje, tai jie jau vyksta e, slapta yra bandoma uždrausti bet kokį komunikavimą su uh, išorė. Ir vykdomi veiksmai, kaip kad uh, to interneto atveju, puslapio atveju, kuris buvo aktyvuotas Hazano uh, Sirijoje. Uh, Taip buvo bandoma paskleisti įmanomą informaciją apie sulaikytus žmonės, apie kalintus žmonės ir panašiai. Tokie darbai yra ypatingai svarbus ir ypatingai jautrus Mes turime suprasti, kad čia kalbame apie komunikavimą, informacijos, žodžio laisvę, tos laisvės įtvirtinimą. Manau, kad šis veiksmas yra neįlinis ir Sakarovo premija, kaip sakiau, nėra kažkoks paminėjimas, tai nėra uh, kompensacija ar karūnos uždėjimas. Sakarovo premijos tikslas - paremti visus žmogaus teisų gynėjus, E, kurie ir toliau dirba Sirijoje bei kitur, rizikuoja savo gyvybę, jie žino, kokia yra situacija, kovoja su represijomis ir bando pasiekti, kad tarptautinė bendruomenė jiems padėtų. Bet jie yra visų tų siekių autoriai. Rezoliucija dar nesibaigė. E, dar ne, nebaigta e, ne, nebaigtas tų įvykių analizės Europoje ir įskaitant ir mūsų institucijas ir kolegos, mes turime suprasti, kas yra tų e, siekių autoriai. Ir š, man atrodo, kad Sakarovo premijos skirimas arabų pasaulio e, aktyviausiams veikėjams reikštų jų e, garbės pripažinimą, jų drąsos pripažinimą. Taip pat tai rodytų, kad mes pademonstruojame pasitikėjimą jais pasitikėjimą tuo, kaip jie nori formuoti kelią į demokratiją, kelią į laisvę. Ir tokiu būdu mes galėsime e, atsikratyti to labai blogo seno reflekso, kai mes bandome primesti e, savo nuomonę ir savo situacijas. Mes turime kalbėti apie atvirumą, tų žmonių išklausimą ir pasitikėjimą jais. Man arabų pasaulio um, veikėjai ir aktyvistai nusipelno pirmiausia mūsų padėkos. Brandner. Pone Brandner. Ačiū pirmininkė. Daug kas buvo paminėta anksčiau kalbėjusiųjų, kurie pasisakė už šiuos drąsius žmonės ir sakė, kad reikia skatinti tą vykstančią revoliuciją Šiaurės Afrikoje. Tie žmonės kovojo žmogaus teisės už pagrindinės laisvės ir labai svarbu, kad šitie procesai dar tebe vyksta. Viena iš valstybių e, šitas e, pakilimas dar neužsibaigė, todėl yra, šis klausimas yra labai labai jautrus Ir aš manau, kad mes turėtume išreikšti savo paramą tiems procesams ir m, mm, išreikšti kritiką tų atžvilgių, kurie siekia blokuoti šios procesus. Aš šiek tiek pasigendu ES valstybėse narėse ir išorės veiksmų e, tarnyboje tam tikrų dalykų, tuo labiau, kad jauni žmonės turėtų įvairiais kanalais išreikšti savo nuomonę, kad mes tikimės jais ir siekime stabilumo šiame regione. Dabar pasisakė visi pagėdavusiai kalbėti dėl bendrų kandidatų, o dabar aš suteiksiu žodį kolegai Migalskiui kuris norėtų taip pat pristatyti ir vaizdo medžiagą. E, dzień dobry, witam, witam Państwa bardzo serdecznie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Sveiki. Man tenka didelė galbė, garbė pristatyti Dmitrijus Bandarenkos kandidatūrą. Uh, Tai yra Baltarusijos opozicionierius, kuris dabar yra kalėjime nuteistas dviems metams kalėti. Šiame video reportaže matote 2010 m. gruodžio 19 dienos e, demonstracija po prezidento rinkimų. Daugybė žmonių, šimtai žmonių buvo suimta po šios demonstracijos. Visi Lukašenkos priešininkai, visi kiti kandidatavę asmenys buvo suimti, daugybė opozicijos žmonių pateko į kalėjimą. Tame tarpe ir Dmitrijus Bandarenka, kuris buvo vienas iš e, prezidento rinkimų kandidatų e, rinkimų štabo šefas. Kalėjime jam buvo atlikta stuburo operacija tačiau jam nebuvo suteikta galimybė reabilitacijai. Paskui jis buvo išsiųstas į lagerį. Jo žmona buvo surengusi blokadą, jie atsisėdo priešais pastatą ir blokavo išėjimą, tačiau jai nepavyko uh, E, nieko padaryti ir šiam žmogui ir toliau nesuteikiama galimybė dalyva, e, gauti kokią nors reabilitaciją ir dabar tebe vyksta kova už jo sveikatą ir netgi jo gyvenimą. Taigi e, nominacija Sakarovo premijai jam galėtų būti šansas išgyventi ir tai būtų signalas Lukašenkai, kuris yra paskutinis diktatorius Europoje Jis kovoja su opozicija, žudo žmonės. Tai yra prezidentas, kuris nepakenčia jokių laisvės apraiškų. Taigi mes turime pademonstruoti, kad mums nepriimtina tokia Baltarusijos politika kaiminystėje. Jeigu mes nereaguosime, tai mums bus gėda. O Lukašenkai tai taps tik tai dar vienu padrasinimu ir toliau elgtis taip, kaip jis nori. Ponas Bandarenka daug metų dalyvauja opozicinėme Baltarusijos judėjime. Jis įsteigė interes, e, internete portalą kartas 770. Ir administ, šio puslapio administratorius dabar taip pat yra dingęs. Bandarenkos žmona taip pat dalyvauja organizacijoje, kuri remia suimtųjų opozicionierių šeimas ir jų kovą. Visa Baltarusijos opozicija kovoja už e, suimtųjų laisvę. E, tai yra vienas iš pagrindinių opozicijos tikslų, kad šie žmonės išeitų į laisvę. Ką mes galime padaryti, kad paremtume Bangarenką ir laisvės judėjimą Baltarusijoje? Kaip mes galime sumažinti šios tautos kančias? Kaip galime paremti kiekvieną jų pastangą kovoti su režimu? Manau, kad būtent Sakarovo premija būtų labai stiprus signalas Baltarusijai. Visų pirma, tai būtų konkreti pagalba ponui Bandarenko, kuris kovoja su pavojumi gyvybei. Antra vertus, tai būtų aiškus signalas, kokios vertybės mums yra svarbos. Mes norime, kad mūsų žodžiai būtų išgirsti, mes atsisakome pripažinti diktatūros savivalę. Mes norime parodyti, jog mums svarbu, kad Baltarusija taip pat gyventų pagal Europos vertybių sistemą. Tas, kas išgelbsti vieną gyvenimą, išgelbsti visą pasaulį. Mes dabar turime galimybę išgelbėti žmogaus gyvenimą, išgelbėti savo garbę ir par, pademonstruoti savo padarumą. Mes galime pademonstruoti, kad gebame ne tik siekti politinių, bet ir humanitarinių tikslų. Ačiū, ponėmi. Ačiū, ponė Migaliskė, sako pirmininkė. Dabar suteiksime žodį ponui Svė. Die... Dėkuoju, pirmininkė, abiejų komito pirmininkai, gerbiami kolegai, man malonu pristatyti jums vieną iš penkių kandidatų Sakarovo premijai. Aš kalbėsiu apie Borisą Pahor 52 ES parlamentų nariai pasirašė už jo kandidatūrą iš 17 valstybių ir 19 valstybių narių delegacijų. Jis yra pasiūlytas kaip kandidatas šiai premijai gauti. Jis yra kovotojas už taiką, taip pat totalinių režimų oponentas, žmogaus teisų gynėjas ir pagrindinių teisų gynėjas yra mažumų teisių advokatas ir mažumų kalbų advokatas. Jis gimė 1930-aisiais. Italian citizenships. 1913 metais Slovenas yra Slovenijos mažumų e, atstovas ir gyveno Italijos Triesto regione. Jis yra vienas iš įtakingiausių užsienyje gyvenančių Slovenijos e, autorių, rašytojų. Jis rašo įvairiomis kalbomis ir yra gavęs daug prestižinių literatūros premijų bei apdovanojimų ir jis yra menų ir literatūros lordo premijos laureatas. Taip pat Austrijos vyriausybė jai, jam yra įteikusi literatūros premiją, taip pat ir Vokietija yra įteikusi jai literatūros premiją. Jisai buvo nominuotas ir literatūros Nobelio premijai praėjusiais metais. Jis buvo ir koncentracijos stovyklų kritikuotojas ir kritikavo fašizmą kaip sistemą. Jo literatūra yra susijusi su jo asmeninė patirtimi, ypač 20-ojo amžiaus pirmąją dalimi. Jugoslavijos komunistinis režimas taip pat jam rūpėjo, jisai buvo įsteigęs ir e, laikraštį, žurnalą, kuriame gynė pluralizmo ir demokratijos e, nuostatas jo gyvenimas visą laiką buvo paremtas pasipriešinimu, totalitarizmu ir jis visada laikėsi humanizmo vertybių. Nekropolis, jo kūrinys buvo e, išverstas į 67 kalbas ir jame aprašomas uh, E, išeivių ir taip pat nacistų padaryti e, nusikaltimai. Buvo pateikti patys įvairiausi kandidatai, kurie nusipelnė šios premijos. Slovenijos delegacijos atstovai Jordan Season ir aš manau, kad e, kandidatas Pahor galėtų būti tinkamiausias gauti šią premiją. Come... Ačiū, ponė Sir. Dabar ponas Kliūtė. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ačiū pirmininkė. Kadangi nėra ponios Marija Kristin Veža, tai man tenka garbė pristatyti savo frakcijos pasiūlymą 2011 m. Sakharovo premijos laureatui. Sakharovo premija suteikiama žmonėms, kurie kovoja už universales žmonių teises ir pasižymėjo toje kovoje visi tie, kurie gavo šią premiją, oriai ją nešioja, ją... tačiau premija yra kartu ir gynybos priemonė tiems, kuriems to reikia. Mes nutarėme nominuoti vieną Kolumbijos taikos ir teisų projektą ir parodysime jums keletą vaizdų, kurie parems mūsų pasiūlymą. Uh, Dabar paaiškinsiu, kodėl Kolumbijos taikos projektas mums tai parūpo. Kolumbija yra viena iš didžiausių ir viena iš daugiausiai gyventojų turinti Pietų Amerikos valstybė. Tačiau ji jau 60 metų yra gyvena e, pilietinio karo sąlygomis ir niekaip nepavyksta išspręsti tų problemų. Tarptautinė humanitarinė teisė reikalauja, kad karinio konflikto metu gyvent, civiliai gyventojai būtų gerbiami ir veiks, kariniai veiksmai vyktų tik tai tarp kariškių. Tačiau Kolumbijoje labiausiai kenčia būtent civiliai gyventojai, ypač mažieji e, smulkus valstiečiai, jų šeimos ir vietiniai autochtonai. Kolumbijoje per tris metus e, dingo 38 žmonės, tačiau tai yra, tai, ir tai yra daugiau negu kad Argentinos ar Čilės e, diktatūrų metu dingusi, ding, dingė žmonės. Todėl mes siūlome San Jose de Apartado bendruomenę apdovanoti Sakharovo premiją. Tai yra tokia bendruomenė, kuri nori gyventi taikiai ir neprisijungia nie prie vienos e, karinio konflikto pusės. Tai yra mažutė bendruomenė, kuri gyvena prie sienos su Panama. Čia praeina didieji narkotikų keliai ir ši bendruomenė nuolatos kenčia nuo prievartos ir valstybė jiems visiškai nepadeda. Ir ši bendruomenė yra nutarusi vengti bet kokių kontaktų su kuria nors konfliktinė šali, konflikto šalimi. Jie atsisako ginklų, jie nepadeda nei vienai pusiai, nei kariškiams, nei valstybės e, armijai. Tačiau ši bendruomenė neteko 180 narių per pastaruosius metus kovas už savo neutralumą yra vienas iš jų bendruomenę apjungiančių veiksnių. Mūsų širdis plaka gyvenimui, o ne mirčiai, todėl mes siekiame teisingumo, bet ne keršto. Mes manome, kad žmogaus orumas yra svarbesnis už karinius konfliktus ir todėl mūsų bendruomenė yra prieimusi būtent tokį sprendimą. Tokie yra jų žodžiai kasdien ši bendruomenė išgirsta grasinimų mirtimi, tačiau jie nenustoja siekti savo vertybių, jas ginti, perduoti jas savo vaikams. Ši bendruomenė vykdo ir Fair Trade projektus kartu su ES. Tai yra vienas iš didžiųjų jos pasiekimų. ir visi kiti skriaudžiamieji pastaruoju metu jau kreipėsi į šią bendruomenę pagalbos. Ir nors ji nuolat kenčia nuo visokių antpolių, tačiau jos veikla jau yra pasiekusi labai daug. Ir e, jų pastangomis prokuratūra jau pasmerkė labai daug žudinių ir toliau tą daro. Aš manau, kad šią bendruomenę reikia paremti, nes jie ieško išeities iš tos susidariusios konfliktinės padėties, iš karo, iš prievartos ir panašiai. E, karinės grupuotės daro jai didžiulį spaudimą, yra įkurtos jų stovyklos bendruomenės teritorijoje. Už dviejų savaičių šios bendruomenės nariai atvyks į Briuselį ir padėkos už tai, kad buvo nominuoti Sakarovo premijai ir galėsite atsakyti į jų klaus, galėsite e, užduoti jiems klausimus, į kuriuos jie atsakys. Tačiau šiuo metu noriu kol kas jums tik padėkoti už jūsų dėmesį. Ačiū. Ponai Kliūtė, mes išklausėme įvairiausių pasisakymų. Visi yra labai svarūs ir atstovauja labai įspūdingoms asmenybėms. Dabar aš suteiksiu žodį poniai Kreto, kuri atstovaus vystimosi komitetui ir dar mums liko pusę valandos diskusijai. Norėčiau paklausti, kas pagėdautų kalbėti apie išsakytas kandidatūras, o po to mes turėsime apibendrinti diskusiją. Kas pagėdautų žodžių? So we, uh, if, uh... Jeigu niekas nepageidauja diskutuoti. Norėčiau padėkoti mūsų visų vardu dalyviams, pasisakiusiems už kandidatus. Žinoma, visi kandidatai yra puikūs, tačiau mums reikėtų pasirinkti vieną iš kandidatų, kuriam pritarė didžioji dauguma Mes negalime čia ištisas dienas ir mėnesius sėdėti ir kalbėti apie atskirus asmenius, kurie e, puoselėja e, demokratinės vertybės e, ir taip toliau. Mes šią Europos parlamento puoselėjimo dvasia, įsteigiant Sahavor premiją, turėsime apsispręsti Jūs žinote, kad mes e, sulauksime UNICEF generalinio direktoriaus vizito mūsų komitete ir turėtume e, apsispręsti. Mes turėtume balsuoti spalio 20 dieną, balsuoti dėl siauresnio kandidatų rato o po to spalio 27 pirmininkų suoigoje Strasbūre jau bus e, balsuojama, o po to gruodžio 12 Strasbūrė bus apsispręsta galutinai ir įteikimo ceremonija įvyks gruodžio 14 dieną Strasbūrė 12 val. ir sekretoriatas žinoma E, išreklamuos šitą renginį. Taip pat ir Strasbūro parlamente bei mieste bus skleidžiama informacija apie tą premijos įteikimą. Dabar mes galime pasikeisti nuomonėmis su UNICEF vykdomuoju direktoriumi. Po pusės valandos įpareisime.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 tiek labai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 Um, I think uh, we have to start. <laughs> Colleghi, mi fa particolarmente eh, piacere oggi dare il. Kolegos, man didelė garbė šiandien pasveikinti UNICEF vykdomąjį direktorių Anthony Lake atvykus į mūsų posėdį. Diskutuosime su ponu Lake bendrame vystimosi ir žmogaus teisų pakomitečio bei mūsų komiteto posėdyje. Noriu pasveikinti visus šių komitetų narius atvykusius į mūsų posėdį. Anthony Lake man nereikia atskirai pristatinėti. Jis 45 metus dirbo valstybės tarnyboje, įvairiausiose srityse, buvo konsultantas užsienio reikalams, uh, Obamos e, rinkimų kampanijos metu. Bill Clintonui, taip, Billui Clintonui jis taip pat dirbo kaip konsultantas. Savo karjeros metu jis turėjo progos susidurti su sudėtingomis žmogaus teisės vystimos klausimais ir jo ryšiai su UNICEF yra labai seni jo išrinkimas e, UNICEF vykdomojo direktoriumi vyko 2011 m. gegužės mėnesį. Norėčiau dar šiek tiek pasakyti keletą faktų. Lisabonos sutartis e, įtvirtino jaunimo ir nepilnamečių apsaugą kaip tokią horizontalę ES temą, kurią mes turime spręsti ir už viduj, sąjungos viduje, ir už jos ribų. Vaikų ir nepilnamečių teisų apsauga yra viena iš mūsų išorės veiksmų ašių. Tačiau šių teisų apsauga turi būti matoma vystimosi ir žmogaus teisų apsaugos kontekste apskritai kai kalbam apie vystimąsi, tai suprantame, kad tai ir reiškia E, iššūkius vaikų gyvenime. Vaikai turi dirbti kaip kareiviai, turi dirbti sunku darbą, nepritaikytą vaikams, vaikai tampa prievartos ir seksualinės prievartos aukomis, karinių konfliktų metu jie yra priversti dalyvauti e, kaip kariai tose konfliktuose ir panašiai. Atsižvelgiant į tai, mes privalome sukurti kažkokią vaikų apsaugos sistemą, ypač tiems vaikams, kurie gyvena krizių ir karų regionuose. Džiaugiamės jūsų atvykimu ir jūsų būsimų pasisakymų, nes būtent jūsų organizacija yra ta, kuri sprendžia šios iššūkius kaip jokia kita organizacija. Na, kol kas dar nėra labai daug kolegų mūsų posėdėje, tačiau jie, aš matau, kad jie visi jau renkasi ir kolega Leik, jums nėra jokių laiko apribojimų, kalbėkite kiek norite, prašau. Labai ačiū, ponė Albertini, gerbiama e, pirmininko kolegė ir gerbiami parlamentarai. Kaip ten bebūtų, aš stengsiuosi santykinai trumpai kalbėti, nors pasakyti galėčiau labai daug. O pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kaip UNICEF vertina partnerystę su Europos komisija ir su Europos parlamentu. Aš e, vakar e, turėjau labai įdomių ir įspūdingų susitikimų su komisijos nariais Georgieva ir Piebalgs ir norėčiau pabrėžti, kad jų, kaip ir ES bendrai darbas humanitarinėje srityje, padedant besvystančiam šalims, yra E, turbūt viena iš svarbiausių pasaulio pastangų dalių ir ta sritis auga. Ir aš labai e, džiaugsiuosi turėdamas galimybę šiandien su jumis pasikalbėti. Mūsų partnerystė yra pagrista Vaiko teisų konvencija. E, ji buvo sustiprinta Lisabono sutartimi ir sustiprėjo Europos parlamento alijansų vaikams pastanga, kuris vaikų gerovę iškelia Europos e, parlamento, e, į Europos parlamento veiklos centrą. Europos parlamentas ir UNICEF turi bendrą viziją. Mes norime e, pagerinti pasaulio pažeidžiamiausių vaikų gyvenimus. Mes taip pat mes siekime gerų rezultatų. Galiausiai rezultatai yra svarbiausias dalykas propaguojant vaiko teisės. Todėl šiandien aš norėčiau pakalbėti, kaip UNICEF su partneriais e, tų rezultatų siekia. Aš e, pacituosiu Khalil Žibran, puikų Libano poetą, ir pasakysiu, kad pažanga e, priklauso ne nuo to, kaip sustiprinama yra tai, kas yra, bet e, siekiant pažangos įgyvena tai, kas turėtų būti sukurta. Kad to tikslo pasiektume, mes turime e, pasiekti vaikus, kuriuos sunkiausia pasiekti. Vaiku, turime pasiekti vaikus, kurie turi negalės, kurie dažnai yra paslėpti nuo visuomenės, turime įtraukti e, čia būgų gyventojų vaikus, rasti vaikus, kurie kenčia nuo konflikto. Labai dažnai vaikai, kuriems, e, kurių poreikiai yra didžiausi, susiduria su pavojumi, kad jie bus visiškai pamiršti. Gana dažnai besvystančių šalių e, pagalbos ekspertai mano, kad per brangiai kainuoja darbas su vaikais. Geresnių rezultatų galėtume pasiekti padedami tiems, kuriuos sunku pasiekti. Ir yra pasiekta rezultatų, yra buvusi pasiekta pažanga ir tai padėjo daugeliu vaikų, tačiau toli gražu nepakankamai ir toli gražu ne visiems vaikams. E, tiesą sakant, pasaulinė bendruomenė pradėjo savo pažangą vertinti e, siekiant tūkstantmečio plėtros tikslų. Ir tada mes išsiaiškinome, kas yra pasiekta, e, išmatavome kiekvienos valstybės vidurkį ir e, paaiškėjo, kad kai kuriuose valstybėse dar išlieka dideli skirtumai. Taigi, jungtinės tautos įsipareigojo e, parengti naują projektą, kuris leistų išbandyti tą e, įprastą praktiką. Mes patys save paklausime, e, poreikiai didžiausi yra skurdžiausiose regionuose. Galbūt e, reikėtų ieškoti galimybių padėti tiems regionams, ats, kad, taip, kad būtų atsverti kaštai ir e, požiūris, kai ar darbo metodas, kai galvojama apie rezultatus, yra kur kas naudingesnis ir efektyvesnis e, negu dabar pasirinktas kelias. E, tai dėl mm, mes turime dirbti išmintingai ir praktiškai. Pavyzdžiui, e, mažas pajamas turinčiose su dideliu mirtingumo lygiu valstybėse E, kiekvienas papildomas euras arba milijonas eurų investuotas pasiekiant pažeidžiamiausius vaikus e, gali 60 procentų sumažinti vaikų mirtingumą e, negu lyginant su dabartiniu lygmeniu. Be to, taip mes galime padėti daugeliu vaikų pagerinti savo gyvenimą. UNICEF visa organizacija stengiasi gyveninti šį požiūrį ir Jis atitinka ES strategiją darbo tvarkiai pokyčių, darbo pokyčių labui. Mes UNICEF siekiame geriau dirbti ir bandome išsiaiškinti, kur mūsų pastangos labiausiai reikalingos. Mes stengiamės geriau pasinaudoti SMS technologijomis, kurios leidžia išsiaiškinti epidemijas ir uh, mokyti vaikus labiausiai e, periferiniuose teritorijuose. Mes remiame mūsų vyriausybinių partnerių pastangas padėti vaikams, kurių poreikiai yra didžiausi. Mes rengiame specialias stebėsinos programas, vertiname jau dabar vykdomas programas, bandome kas pas, išsiaiškinti, kas pasitenkina, kur dar daug trūkumų, kur daugiau resursų reikėtų skirti. Reikėtų geriau stebėti situaciją, kad būtų pasiekti geresni rezultatai ir kad tie rezultatai būtų geriau suvaldyti. Todėl aš norėčiau Jums pateikti keletą mūsų darbo pavyzdžių, kurie, mano nuomonė, parodys, kad e, susitelkimas e, į e, investavimą yra svarbus iš principo ir praktiškai. Pirmiausia, norėčiau atkreipti dėmesį į e, e į E, į vieną rimčiausių problemų. Badas. Badas yra e, nepakankamos mytybos rezultatas. Ir pasaulyje apie 175 milijonų vaikų kenčia nuo tos e, bėdos. Tai beveik septynis kartus daugiau negu iš viso ES esančių vaikų skaičius. Vis tik, ir tai yra vaikai jaunesni negu penkerių metų. Anot Kopenhagos konsensuso ir mm, pasiekto tarp e, besivystančių šalių ekspertų e, mikro elementų, tokių kaip vitamino A, cinko, geležies, e, joduotos druskos suteikimas vaikams yra veiksmingiausias būdas pagerinti tų vaikų gerbuvį visame pasaulyje. 2005 metais Peru e, e, 40 procentų visų vaikų kaime kentėjo nuo augimo sutrikimų ir vyriausybė pradėjo tinkamą e, mytybos programą, kad paremtų neturtingiausias kaimo teritorijas. Ir rezultatas buvo tas, kad 10 procentų sumažėjo šios problemos masas. Tūkstančiai vaikų e, galėjo atremti lygas, galėjo mokytis mokykloje, galiausiai galėjo užsidirbti pragyvenimui, pradėti šeimai ir prisidėti prie visuomenės. Dėl mūsų partnerystės su ES, tos partnerystės dėka, mes e, e, padedame e, išmaitinti 50,5 milijonus vaikų ir daugiau negu 10,5 milijonų neščių ir maitinančių motinų ir Afrikoje ir Azijoje. Deviniuose valstybėse įgyvendiname tokius mytybos projektus, kuriais mažinamas vaikų, vaikų augimo sutrikimai. Lygiai taip pat Imunizacija, e, skiepijimas, naujos vakcinavimo kampanijos atlieka labai svarbu vaidmenį. Pavyzdžiui, mes visame pasaulyje vykdome vakcinacijos kampanijas, e, pavyzdžiui, kaip sunaikinti polio, poliomiolitą. Ir dabar matome, kad 80 procentų pasaulio vaikų gauna e, gyvybę išgelbėjančias skiepus. Tačiau reikia pasakyti, kad 2 milijonai vaikų vis dar miršta dėl to, kad paprasčiau, negauna paprasčiausios vakcinos. Tai yra labai didelė klaida. Keturis iš penkių vaikų mes pasiekėme, bet dabar reikia sutelkti dėmesį, kad pasiektume ir tą penktąjį vaiką. Švietimas yra kitis rytis, kurioje mūsų pažanga priklauso nuo sugebėjimo pasiekti vaikus, kuriuos sunkiausia pasiekti. Ir mūsų sėkmė čia priklau, duos e, toli siekiančių dividendų. Mes žinome, kad investavimas į švietimą yra efektyviausias būdas ištraukti tautas iš skurdo. Taip pat pasakytina apie mergaitės. Uh, Išsilavinusi mergaitė turi kur kas daugiau galimybių susikurti gerą gyvenimą, ištekėti, išgyventi gimdymą ir išmokyti savo pačius vaikus. Po 1990 metų mes padėjome sumažinti vaikų nelankančių mokyklas skaičių nuo 113 milijonų iki 67 milijonų. Dauguma iš tų 67 milijonų yra mergaitės, kurios negali patekti į mokyklų klases dėl to, kad jos yra diskriminuojamos dėl lyties. Mes turėtume įtraukti į mokyklas daugiau mergaičių. Kiekvienas vaikas turi patekti į mokyklą ir mes turėtume daryti daugiau, kad būtų pagerėta švietimo kokybė kai tie vaikai patenka į mokyklas. Nei viena tauta nesustiprės ar neišliks stipri, jeigu nebus investuojama į žmogišką į kapitalą. Būtina uh, kurti teisingesnės ir visą apimančias visuomenės. Kaip sakė Junktinių tautų generalinis sekretorius prieš keletą savaičių, e, valstybės raida nebus tvari, jeigu ji nebus e, pasverta, lygiavertiška ir netarnaus visiems žmonėms. Tik tai keletoje sričių UNICEF e, sutelkia dėmesį tai, kad būtų pasiekta daugiau lygybės. Bet aš taip norėčiau atkreipti į kitą, jūsų dėmesį į kitas gyvybiškai svarbės rytis, tokias kaip vandens ir sanitarijos sąlygų gerinimas ir kova su živ ir AIDS. E, žinoma, tai ypač e, aktualu, kai kalbame apie vaikų apsaugojimą konfliktinėse situacijose. Vaikų naudojimas ir jų eksploatavimas ginkluotų grupuočių rankomis yra smerktinas moraliai ir e, tai yra tarptautinės teisės pažeidimas. E, UNICEF e, gavo Junktinių tautų saugumo tarybos įgaliojimą stebėti tokius atvejus. Mes dabar remiame valstybių pastangas ir stengiamės reintegruoti tuos nukentėjusius vaikus, gražinti juos visuomenės ir pirmiausia stengiamės tas žestas visuomenės atkurti. Turbūt niekur nėra vaikai vargingesni, kaip kad krizinėse situacijose. Ir dabar situacija niekur nėra tokia baisi, kaip e, Afrikos iškišuluje. E, tai nėra humanitarinė katastrofa, aš sakyčiau, tai yra vaikų katastrofa ir aš tą žodį e, naudoju, norėdamas atkreipti jūsų dėmesį, tai visame Somalija, Etijopijoje ir Kenijoje dešimtis tūkstančių žmonių jau mirė ir daugiau negu 300 tūkstančių vaikų kenčia nuo e, labai e, rimtos mytybos nepakankamumo, rimto mytybos nepakankamumo ir jiems kelia didelė grėsmė mirti. E, epicentras yra Somalis, kur 4 milijonai žmonių e, reikalauja netidėliotinos pagalbos. Pietuose pusantro milijono vaikų e, turėtų gauti humanitarnę pagalbą. Mes skaičiuojame, kad maždaug 200 tūkstančių Somalio vaikų kenčia nuo nepakankamos mytybos. Be skubios pagalbos tuos vaikus galima traktuoti kaip mirusius. Labiausiai nukentėjęs yra centrinis ir pietų Somalis. Mes padidinome uh, maisto pagalba, e, taip pat geriname galimybės gauti švarų vandenį, e, plečiame vakcinacijos kampanijas ir e, aktyviname mūsų operacijas toje srityje bendrai. Esame labai dėkingi ES iš tą paramą. Šiandien ES valstybės narė suteikia maždaug 68 milijonus dolerių. Dar daugiau fondų yra įsipareigota suteikti. ECO e, suteikia beveik 30 milijonų dolerių. Mes džiaugiamės, kad maždaug pusė tų gyvybiškai svarbių fondų buvo paskirti uh, ne atskiriems sektoriams. Todėl mūsų pareigūnai, dirbantis atskirose valstybėse, gali labai lankščiai panaudoti tuos pinigus, panaudodami juos skubiausioms reikmėms. Noriu jūs įspėti, kad padėtis e, Afrikos iškišulyje taps dar blogesnė. Krizė dar nepasiekė e, kulminacijos. Ir žinome, kad derlius, derliaus nebus šiais metais, todėl sunkiausias laikas mūsų dar laukia. Todėl mes tengiamės daryti viską, kas įmanoma, kad išsaugotume kuo daugiau vaikų ir kuo daugiau gyvybių. Mobilizuodami išteklius su ta katastrofa susidoroti, turime nepamiršti, kad konflikto ir klimato kaitos padariniai ir toliau uh, ker, uh, greus pažeidžiamiausių bendruomenių gyvenimus. Nepaisant to, kad e, atsirado galimybių nuspėti, kas atsitiks, užkirsti kelią tiems įvykiams ar jiems pasirenkti. Mes suprantame, kad dabartinėmis finansinėmis aplinkybėmis tie iššūkiai yra dar rimtesni. E, fiskalinės krizės metu mes tengiamės susiveršti diržus e, taip darėme UNICEF, bet mažindami išlaidas mes negalime mažinti savo siekių pagerinti pažeidžiamiausių vaikų gyvenimus. UNICEF E, e, stengiasi taupyti išlaidas bet e, ne mažindama finansavimą programoms, o labai ženkliai mažindama savo štabo išlaidas ir stiprindama savo darbo efektyvumą. Mes taip pat suprantame, kad turime būti atskaitingesni, vadinasi, ir skaidresni. UNICEF valdyba, džiaugiuosi tai pasakyti, nesiniai prieėmė sprendimą, pagal kurį nevyriausybinės organizacijos tokios kaip EC ir Global Fund e, gali e, gauti mūsų vidinius audito vidinės audito ataskaitas. Aš taip pat paprašiau jų, kad būtų patvirtintas kitas svarbus žingsnis, tai yra mūsų vidinis auditas būtų paskelbiamas mūsų interneto svetainėje. Tai būtų padaryta jau 2012 metų pabaigoje, o gal net greičiau. Tai reikalauja radikalių inovacijų. Visas šiandien apibūdintas pastangas jums pristatydamas galiu pasakyti, kad didžiuojamės, jog Europos komisija ir Europos parlamentas padeda mums e, siekiant e, vaiko teisų užtikrinimo. Mes nieko nepasieksime, jeigu kartu nedirbsime partnerysėse. Mes turime e, taupydami kaštus tarnauti vaikų labui. Aš manau, kad jūs turėtumėte didžiuotis savo indėlio uh, atnešama nauda ne tik per UNICEF ar kitas organizacijas, bet ir bendrai padedant vaikams bet kokiais kanalais. Mes e, laukiame tolesnio darbo ir tikimės geresnių rezultatų. Ir aš tikiuosi, kad jums padedant mes tų rezultatų pasieksime. Mes sukursime pasaulį, kur vaikai galės klestėti. Ačiū. Grazie, eh, dottor Lake. Eh, veramente. Ačiū, ponė Lake. Dr. Lake labai išsamus, įspūdingas jūsų pranešimas. Aš pirmininkavimą šiame posėdėje dalyjuosi su kolegė Kretu, kuri yra vystimosi komiteto pirmininko pavaduotoja. Todėl norėčiau dabar suteikti žodį jai ir suteikti jai progą vadovauti šiam posėdžiui. Meica. Ačiū, man taip pat didžiulė garbė ir malonumas pirmininkauti šioje diskusijoje kartu su jumis. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs atvykote į mūsų posėdį šiuo labai sudėtingu laikotarpiu, kai pasaulyje kyla įvairiausių konfliktų. Deve komitetas su UNICEF per pastrosius metus sustiprino savo bendradarbiavimą vaikų teisų užtikrinimo srityje. 2010 metais buvo suorganizuota įvairiausių renginių, taip pat buvo parengtas devė pranešimas dėl vaikų teisių situacijos pasaulyje ir aš tikiuosi, kad mūsų bendradarbiavimas toliau stiprės tarp mūsų institucijų. Mes puikiai žinome, kad konfliktai dažniausiai paliečia labiausiai pažeidžiamus uh, gyventojų sluoksnius, tai yra moteris ir vaikus. E, e, nutrūksta maisto teikimas, taip pat e, transporto susiekimas blogėja ir taip toliau. Konfliktų metu aš norėčiau paklausti jūsų vieno dalyko, galbūt apibendrimas pabaigoje jūs galite kalbėti apie spring konflikts, apie vaikus paimtus įkaitais, kadangi buvo tokių, tai, tokių atvejų, kai vaikai buvo paimami įkaitais. Taip pat e, apie tai turime pakalbėti, kaip vaikai yra, e, vaikais yra piknaudžiaujama karinių išpolių metu. Taip pat e, Somalija, pavyzdžiui, vaikai yra e, raginami kovoti karinių konfliktų metu. Mes manome, kad didelį dėmesį turėtume kreipti būtent Somaliui ir apskaitai e, kitiems regionams, turėdami galvoje vaikų dalyvavimą ginkluotose veiksmuose. Aš manau, kad visų konfliktų regionuose dabar labai svarbu kalbėti apie atsiskaitomybę, apie skaidrumą, kadangi valstybės narės tampa labiau savanaudiškos ir mes turėtume užtikrinti, kad tos lėšos, kurios yra skiriamos vaikams, turėtų patekti į paskirties tašką. Deve taip pat domi vaikų situacija Malazijoje. 2011 metais 30 vaikų buvo paimti įkaitais ir Airijoje taip pat šimtai vaikų patyrė e, namuose fizinį, moralinį ir e, kas yra vaikų namuose e, e, smurtą. Taigi aš norėjau tai pasakyti savo komiteto vardu, o dabar norėčiau paprašyti kolegų, kad jie pasakytų, išsakytų savo nuomonę AFET ir DEVE komitetų kolegus, kolegas raginu pasakyti kolega Pancerį. Grazie, grazie, prezidentė. Ačiū pirmininkė. Labai džiaugiuosi, kad atvyko UNICEF organizacijos vykdomasis direktorius į mūsų posėdį. Tai tiesiog neįtikėtina galimybė padiskutuoti apie visus reikalus. Jūsų darbas yra neabejotinai labai reikšmingas. Jūs esate visų pripažinta asmenybė ir visas pasaulis reiškia jums pagarbą. Jūs galite sutelkti resursus ir nukreipti juos reikiamą kryptimi. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę tokiais klausimais. Mes čia kalbame ne tik apie humanitarinės pagalbos problemas, problemos, su kuriomis jūs susidurėte, yra susijęs su politiniais veiksmais. Netgi galime pasakyti, kad jos yra tiesioginė tų politinių veiksmų pasiekmė. Pasiekmė vakarų visuomenės gyvenimo būdo, kuris leidžia taip intensyviai naudoti resursus, juos švaistyti. Noriu pasakyti, kad du trečdaliai visų resursų yra sunaudojami trečdalio arba yra trečdalio žmonių nuosavybėje. Taigi jau atsiskleidžia visa problemos, visas problemos spektras. Reikia pradėti nuo politinių sprendimų ir keisti vystimosi modelius. Nes būtent tie vystimosi modeliai, kurie dabar yra taikomi ir sukelia daugiausia problemų. Man atrodo, kad reikėtų UNICEF imtis didesnio politinio vaidmens. UNICEF turėtų daugiau įsijungti į politinį sprendimų prieimimo procesą. Ir tais atvejais, kai rengiamos kažkokios programos ar intervencijos, ir tais atvejais, kai reikia įgyvendinti jau parengtas programas nes dažnai susidaro toks įspūdis, o gal jis ir neteisingas tas įspūdis, bet susidaro įspūdis, kad dažnai viskas daroma jau po fakto, o ne prieš problemai susidarant, neprevenciškai. Taigi aš norėčiau paklausti, ar jūs nemanote, kad reikėtų eiti į tarptautinius politinius forumus ir aktyviai juose dalyvauti, galbūt tai jau ir vyksta, Ir ar nemanote, kad jūsų darbas tikrai turėtų būti įtrauktas į politinius, politinių sprendimų prieimimo procesą, kad jis taptų labiau preventyvus, o ne ekspost pobūdžio darbo? To... Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Ponas Brok. Ne. So, maybe, uh, uh I will, I will give the, the, sorry. But I can ask the question if you. Aš galiu paklausti, sako ponas Brok. Uh, should... yes. Thank you very much. Uh, I would like to... Aš norėčiau paklausti iš tai kokio klausimo. Visų pirma, labai malonu vėl jūs matyti čia Prieš 15 metų buvome susitikę paskutinį kartą. Dabar mano klausimas. Dabar mes labai daug diskutuojame ir turime spręsti klausimus susijusius su Centrinės Azijos valstybėmis, kadangi mes susidurime su vaikų darbu, norėtume sužinoti, kaip spręsti šią problemą, turėdamas galvoje, kad UNICEF šitą problemą taip pat rūpi. Su ILO organizacija mes galvojame apie bendradarbiavimą ir taip pat norėtume pasirauti jūsų, kaip galėtume mes sustiprinti bendradarbiavimą šioje srityje, kad būtų nustatyti tam tikri standartai, standartai pasirašant prekybos asociacijos sutartis ir taip toliau. Ir taip pat, kaip galime patikrinti, kad atitinkamų sąlygų laikomasi valstybėse. Aš man atrodo, kad mūsų vaidmuo sprendžiant šį klausimą dar nėra pakankamas. Thank you. I think uh, Mrs. Uh, Lockbiller, the, chair, the vice chair of the Human kolegė Lok, Lochbiller, žmogaus teisų pakomitečio pirmininkė, galbūt jūs norėtumėte ką nors paklausti, arba jūs norėtumėte apibendrindama ką nors pasakyti. Like to answer, Gal prieš tai suteikime žodį kolegai Like atsakyti į klausimus. Yes, maybe the first Mr. Lake to respond to the questions and, and then uh, Yeah? Please. Thank you very much. And uh, thank you for some very diverse. But... Labai ačiū. Ačiū už labai įdomius e, ir skirtingus klausimus. Ir man buvo labai įdomu jūsų išklausyti. E, tie klausimai tiesiog paliečia UNICEF veiklos esmę. UNICEF yra vienintelė jungtinių tautų agentūra dabar galinti dirbti centrinėme Somalyje. Mes e, atliekame poliomelito kompanijas ir tose Afganistano teritorijose, į kurias niekas kitas negali patekti. Bendradarbiaudama su Europos komisija, UNICEF, tiesą sakant, Europos komisijos vardu, uh, E, dirba tokiose valstybėse, kurios e, susiduria su rimtais politiniais sunkumais ir ES negali tiesiogiai veikti juose, turiu galvoje Zimbabvę ir panašias sudėtingas pasaulio šalis politinių požiūrių. Taigi, labai sunku, kad UNICEF išlaikytų savo statusą kaip nepolitinės organizacijos. Ir mes turime būti suprantami kaip nepolitinė organizacija. Kita vertus, jūs esate visiškai teisus. Labai sunku būtų atskirti, ypač plačiuoju makro lygmeniu, politinį nuo nepolitinio, nes politiniai sprendimai, kaip jūs teisingai pažymėjote, turi labai didelę įtaką vaikų gyvenimams ir UNICEF darbai. Taigi mes nuolat e, UNICEF viduje diskutuojame, kur būtų galima atskirti, e, kaip būtų galima atskirti politinį ir nepolitinį dalyką, kur būtų ta skiriamoji e, linija. Ką mes dabar bandome padaryti? Bandome suformuoti poziciją stambiausiais klausimais, tokiais kaip politiniai forumai ir norime tai daryti taip, kad neatrodytume e, pakrypę į vieną ar kitą partinę pusę ar į politinės poreikius. Mes galvojame apie vaikų e, padėtį ir, padarinių, e, ir pagalbą jiems. Pateiksiu pavyzdį. Ir aš, ir mes visi dirbantis UNICEF būkštojame, kad sprendimai, kurie bus priimti dėl finansų krizės, Europoje ir visame industrializuotame pasaulyje, o galbūt net ir dar plačiau, ypač didžiojo dvidešimtuko valstybiuose, turės e, tam tikrų padarinių vystimosi politikai. Ir aš e, manau, kad iškyla labai didelis pavojus, kad e, bus galvojama apie artimiausią ateitį taip smarkiai, kad e, bus investuojama tik į tokius infrastruktūros projektus, kurie kūrė daug darbo vietų ir panašiai ir panašiai. Bet e, e, bus pamirštama ypatinga investavimo į socialinius projektus reikšmė, į žmonių švietimą reikšmė, ypač kai kalbame apie vaikų švietimą. Nes jeigu šitos investicijos išseks, bus padaryta nepaprastai didelė žala ateities visuomenių e, sveikatai. Iš istorijos matome ir turbūt iš mano kalbos girdėjote, valstybė negali sklandžiai e, keistis, vystytis, jeigu jos augimas nėra subalansuotas, jeigu nėra investuojama į visuomenės švietimą, ne visos visuomenės švietimą, ne tik į geriausių visuomenės dalių švietimą. Taigi, tas klausimas yra labai svarbus ir iš esmės jis yra politinis. Turėtume galvoti ne tik apie teisingumą ir uh, lygiavertiškumą, bet ir apie gerą ekonominę politiką, kurioje atsirastų investicijų į švietimą ir į vaikų ateitį. Ir aš kaip UNICEF atstovas džiaugiuosi, kad turiu galimybę šią problemą paminėti here. čia. Tai yra susijęs su uh, daugeliu uh, kitų problemų. Minėjote, kad karinėse konfliktuose vaikai yra naudojami siaubingais tikslams. Pavyzdžiui, jie yra naudojami kaip įkaitai. Somalija vaikai yra e, samdomi į kariuomenę, imami į kariuomenę. Jemenė neseniai du vaikai buvo nužudyti. E, Sirijoje ir kitose šalise žūsta daug vaikų. E, Kiekvienu atveju tie, at, tie tokie nutikimai kelia pasibaisėjimą. UNICEF vaidmuo turi būti labai atidžiai pasvertas. Viena vertus turime saugumo tarybos įgaliojimą, kuris neseniai buvo išplėstas priemus 1998 rezoliuciją. Joje sakoma, kad saugumo taryba um, numato kad e, bus sudarytas specialus sąrašas tų, kurie padeda mokykloms ir vaikams. Ir UNICEF ir ES pritarė, kad turi būti vykdoma stebėsena ir prašoma ataskaitų, ypač kai kalbam apie darbą su vaikais. E, pagalvokime štai apie vaikų darbą Centrinėje Azijoje. Ten e, būtina stebėti padėtį, kad taip nesitiktų po stebėsinos turi būti paskelbtos ataskaitos ir tai yra vienas mūsų pagrindinių uždavinių ir paskui mes turim palaikyti ryšį su atitinkamų valstybių specialiaisiais atstovais, kurie parengė ataskaitas vietoje. Kitas e, mūsų svarbus uždavinys yra dirbti su vyriausybėmis ir visuomenės grupėmis, kad jos padėtų e, vaikus paleisti iš kariuomenės, paleisti vaikus iš sulaikymo, juos integruoti, juos. Aš pas esu matęs Kongę, pavyzdžiui, tokiu atveju, kai tai buvo reikalinga. Abiem atvejais reikia, kad būtų suderintas um, pasiekta pusiausvėra tarp piniginių reikmių ir e, psichologinės pagalbos, e, pavyzdžiui, e, vaikams, kurie buvo kariai galėčiau pasakyti, kad mes esame vaiko teisų konvencijos pagrindinis sargas ir negalime niekada nuvilti visuomenės, negalime neįgyvendinti tų tikslų. Daugiau negu 500 valstybių visame pasaulyje, daugybė jungtinėse, daugiausia e, Amerikoje, kitur, E, yra mūsų organizacija ir mes registruojame tas šalis, kuriuose vaiko teisės yra pažeidžiamos. E, mes e, norime, kad turėtume galimybių toliau tęsti tas programas atitinkamose šalise vaikų labui. Kaip aš sakau, tam reikia atviros E, gana tiesmukiškos diplomatijos, kad mes galėtume tiesiai pasakyti, kad mes norime apginti vaiko teisės ir vaiko gyvenimą reguliuojančius standartus. Ir tai turi leisti mums dirbti visose pasaulio šalise, nepriklausomai nuo jų politinių sistemų, nuo vyriausybių politikos, e, vaiko požiūrių. Ir jeigu UNICEF prarastų tokį tokią galę, tai būtų labai didelis smūgis viso pasaulio vaikams, nes e, kai kuriuose labai sudėtingose e, situacijose UNICEF yra vienintelė organizacija galinti patekti į tam tikras šalis. Manau, kad didžiąją dalimi aš e, aptariau visas problemas. Taip pat jūs paminėjote vaikų institucionalizavimo problemą. Tai itin aktuali problema į rytus nuo čia, kur mes dabar esame. Ir aš tvirtai manau, kad vaikų patekimas į institucijas, ypač e, ankstyvoje vaikystėje, plačiaja prasme reiškia vaiko teisų konvencijos pažeidimą. Nes e, bendrai vertinant ši konvencija tarnauja vaiko interesams. Ir jokių būdų vaiko patekimas į instituciją tarnauja jo interesams. Mes turime aiškiau rasti, apibriežti ir šeimos aplinką, kurioje vaikas galėtų e, gyventi. Mes turime pasimokyti iš klaidų padarytų toje srityje. Aš tikiuosi, kad aš atsakiau į daugumą jūsų pateiktų klausimų. Dėl Centrinės Azijos, taip, mes e, kovodami su vaikų darbu, e, dirbame su Tarptautinė darbo organizacija, pasaraisiais mėnesiais ypač labai aktyviai e, dirbome ES e, išorės veiksmų tarnybos atstovai ten taip pat yra ir stebi situaciją. Mes e, taip pat nenuleidžiame akių ir žiūrime, kaip įgyvendinamos programos ir kartu su vyriausybėmis ir verslo bendrovėmis tengiamės kovoti su tuo, kas, e, kas yra labai baisus vaiko teisų pažeidimas. Ir tų Mrs. Lockbiller uh, the chair of the subcommittee on human rights uh, to conclude the debate. Pone Lochbiller užbaigs apibendrindama šią diskusiją. Aš dėkoju už sutiktą žodį. Aš supratau, kad aš dabar turėčiau apibendrinti šią diskusiją. Aš pirmiausia norėčiau padėkoti, kad jūs atvykote į parlamentą diskutuoti ir pasidalinti nuomonėmis. E, jūsų pasakymas buvo labai informatyvus, išsamus ir įspūdingas kadangi UNICEF dirba labai daug. Jūs pradžioje sakėte, kad jūs didžiausią dėmesį skiriate tom bendruomenėms, kurių pajamos yra labai mažos ir siekite padėti vaikams. Niekas negali prieštarauti tokiam požiūriui, kadangi mes turime investuoti į vaikus, kadangi jie yra mūsų ateitis ir tai yra didžioji mūsų visuomenių dalis. Mane sužavėjusių pasisakymas ir tiesiog man buvo nemalonu suvokti, kad mes pasaulio visuomenė tiek mažai darome siekdami e, e, kovoti su lygomis, taip pat e, rendami vaikų mytybą jūs suteikite dėmesį į vaikų teises. Ir todėl aš norėčiau pasakyti, kad mūsų požiūris, mūsų veiksmai yra pakankamai nesubrendę, kadangi tik tai šių metų pavasarį mes patvirtinome vaikų teisų strategiją. Todėl aš norėčiau tikėtis, kad e, augindami šį savo kūdikį, mes galime tikėtis jūsų bendradarbiavimo ir paramos, kadangi visose rezoliucijose, kuriame, kuriuose kalbame apie teisę į švietimą ir mokymasi, mes turime omenyje vaikus, tai labai svarbu. Ir, ir tai yra labai svarbu kalbant apie įvairius žmogaus teisų pažeidimus. Šiame kontekste mes taip pat turime galvoti apie vaikus, kurie yra verčiami kariauti. Jūs sakėte, kad ES valstybės narės uh, skiria 68 milijonus, uh, milijonus dolerių Mes puikiai suprantame, kad tos investicijos yra labai svarbios, svarbu jums teikti finansinę paramą, kuo didesnė parama, tuo daugiau jūs nuveiksite. Dėkuoju. Let's start the last uh, point on our agenda. <clears throat> Pradėkime svarstyti paskutinį mūsų darbo atvarkės klausimą. Tai yra diskusija dėl mūsų nuseklios politikos autoritarinių režimų atžvilgių. Ribojamųjų priejamųjų gera, geresnis naudojimas. Tai 13 ir 14 mūsų darbo atvarkės klausimai. Manau, kad pirmiausia reikėtų suteikti žodį ponui Watson kad jis pristatytų savo pranešimą, o tada kalbės ponė Portela. O paskui diskutuosime bendrai abiem klaus, abiem, abiejais klausimais. Tai sutaupys šiek tiek mūsų laiko ir galėsime aptarti abu klausimus išsamei. Nedelsdamas suteikiu žodį ponui Watson. Chairman, report... Ačiū pirmininkė. Šioje ataskaitoje, šiame pranešime stengiuosi pasinaudoti Lisabono sutarties Europos parlamentui suteiktų įgaliojimų, kai mes galime pateikti rekomendaciją tarybai. Nors pripažįstu, kad šis pranešimas iš tiesų turėtų būti skirtas komisijai, tarybai ir ypatingai įgaliotiniai, kaip e, kad pridera pagal jų įgaliojimus. Šiame pranešime kalbame apie sankcijas pirmininkė, puikiai žinote, kad sankcijų vieningos apibriešties tarptautinėje teisėje nėra. Tai yra viena prieštaringiausių užsienio politikos turimų priemonių. Tačiau vienas iš pagrindinių e, pranašumų yra tai, kad sankcijos leidžia stigmatizuoti ir izoliuoti tikslus. Sankcijas visuomet traktuojame kaip apribojimo priemonės Mes vis dažniau stengiamės naudoti tikslingas ir e, išmanes sankcijas, kurios būtų taikomos į pavienius individus ar elito atstovus, sudarome tikslinių žmonių juoduosius sąrašus, nes matome, kad tai yra veiksmingiau negu tos išsami, tie išsamus ekonominiai embargo. Ir dažnai mes peržengėme sankcijas, dėl kurių yra susitarta jungtinių tautų lygių. Tačiau mes, kaip ES, niekuomet neturėjome išsamios sankcijų politikos, nors politikos ir saugumo komitetas paprašė, kad Europos komisija apie tai pagalvotų. E, šiame pranešime kalbame apie ES vieną šalia sankcijas, o ne tas, kurios išplaukia iš jungtinių tautų sprendimų. Be to, pranešime raginama sukurti tikslę išsame sankcijų politiką, pripažįstant, kad tai turi e, poveikio ištekliams, išteklių panaudojimui ir e, tai e, reikalauja, kad valstybės narės su ES institucijomis kruopščiau keistus informaciją, pavyzdžiui, apie turimą turtą ar užšaldytas e, banko sąskaitas. Pirmininkė, vienas iš pranešimų e, kritikuojant šį pranešimą, vienas iš argumentų kritikuojant šį pranešimą būtų tas, kad sankcijų politika yra reakcinė, o ne aktyvi. Jeigu me, jie būtų aktyvesnė, mes e, paskatintume e, sistemų pasikeitimus Aš manau, kad ES pasinaudodama savo švelnėje soft galę labai aktyviai skatino e, sistemų pasikeitimus ir e, manau, kad proaktyvesnė sankcijų politika tą ES gebėjimą tik sustiprintų. E, kai kalbame apie ES sankcijas, e, iki šiol vienas iš tikslų būdavo atkalbėti vyriausybės, e, atgrasyti jas nuo autoritariško elgesio. Pagalvokime apie Birmą, Zimbabvę ar net Dramblio kaulio, kaulo krantą. Būtų galima klausyti, kodėl sankcijos nėra taikomos visoms e, administracinėms e, sistemoms, kurios vykdo autoritarinį ar diktatorinį elgesį, kaip pavyzdžiui Saudo Arabija ir Singapūras nes ribojimo priemonių nenuoseklus taikymas sumenkina ES patikimumą ir e, sumažina taikomų priemonių efektyvumą. Pirmininkė, aš nepretenduoju į, į ekspertus sankcijų klausimų ir aš norėčiau patarti, kolegoms, kad e, jie gali pataisyti mano pranešimą, aš melai primsiu jų pranešimus. Bet aš manau, kad Europos Sąjungai atneštų didelės naudos tokia išsamesnė politika. Pripažįstu, kad mano pranešimo uh, E, aiškinamajame rašte bus prašoma išplėtimo. Aš pats pateiksiu bent du pakeitimus. Viename iš jų bus kalbama apie žmogaus teisų straipsnių panaudojimą dvišalios e, priekybos sutartyse, o kitas pakeitimas bus susijęs su persekiojimais ES viduje. Turiu galvoje tuos, kurie vengia sankcijų arba padeda kitiems išvengti sankcijų. Jie turėtų būti persekiojami. Todėl šiame pranešime yra prašoma, kad būtų aiškiau apibriešta, kada e, apribojimo priemonės galėtų būti taikomos, kokios tos priemonės gali būti, koks e, politikos, kokiame politinėme kontekste tokios sankcijos gali būti taikomos. Pranešime taip pat yra prašoma, kad būtų suformuota veiksminga sankcijų politika, o valstybės narės galėtų kalbėti vienu balsu ir įgyvendinti sankcijas griežtai ir vienodai. Tai padėtų užtikrinti, kad e, sankcijas papildantys politiniai veiksmai e, sukurtų tvirtą sankcijų taikymo principą ir būtų vienodas požiūris e, taikomas Europos išorės veiksmų tarnybė, Europos komisija ir kitur. Taip pat e, tai privers taikyti mus visus vienodą sankcijų politiką ES ribose ir e, už jos ribų, kai kalbame apie tarptautinę paramą mūsų politikai taikomai. Pirmiausia, kalbant su tam tikrų valstybių, kuriams norimos taikyti sankcijos tarptautiniais partneriais. Kitaip tariant, mes turėtume pagalvoti, E, kokia e, e, užsienio politika galėtų būti traktuojama etiškai ir kokia politika kartais visai etikos neturi. Jeigu sankcijos nėra nuosekliai taikomos, ko, kaip mes tą politiką galėtume apibriežti? Dėkuoju Jums. Matau, kad yra daug galimybių naudotis šiuo instrumentu, tačiau galų gale politinių sprendimų pasiekmėje galima numatyti sankcijas. Tas klausimas nėra tiek susijęs su ES, bet pavyzdžiui, Junktinėse tautose vykęs balsavimas vakar dėl Sirijos yra konkretus to pavyzdys. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegiai Portelą. Ačiū. rezoliucijoje yra kalbama apie ES sankcijų politikos nuoseklumą. Akademinių požiūrių vertinant mes turime galvoti ir apie tokių sankcijų veiksmingumą. Sankcijas reikia pristatyti visuomeniai, tai galima tik sėkmingai, jeigu jos atneša rezultatų. Todėl svarbu ne tik tai numatyti sankcijas, bet ir e, numatyti potencialius rezultatus sankcijos turėtų būti konkrečiau apibūdinamos atitinkamuose dokumentuose ir reikia numatyti konkrečius tikslus. Taip pat tiksliau apibrėžiant uždavinius ir tikslus reikia numatyti, kaip tos numatytos sankcijos arba priemonės bus įvertinamos arba matuojamos kokiais rodikliais sankcijų poveikis turėtų būti vertinamas ne tik tada, kai sankcijos yra taikomos, bet ir anksčiau. Poveikio vertinimas turėtų būti atliekiamas e, įvertinant, kokios sankcijos yra pačios veiksmingiausios ir taip pat reikia tą sankcijų mechanizmą optimizuoti, kiek tai yra įmanoma. Žinoma, reikėtų galbūt e, atsižvelgti ir į socialinę, ekonominę tų sankcijų taikymo erdvę ir aplinką ir taip pat e, išsiaiškinti, kaip bus konkrečiai valstybėje e, baudžiami sankcijomis tam tikri elitiniai sluoksniai. Taip pat kaip jos palies visą visuomenę elitą ir kaip uh, padės visuomenė apsispręsti, ar remti ar neremti e, elitinius sluoksnius. Numatant sankcijų teisės aktus reikėtų aiškiai suformuluoti, ko tie lyderiai turi tikėtis arba ką turi padaryti, kad sankcijų būtų atsisakydama. Todėl labai svarbu įkurti konsultavimuose ir stebėsenos e, mechanizmą toms valstybėms, kurios nuolat pažeidžiame, pažeidžia nuostatas, pavyzdžiui, vadovaujantis kotonų sustarimo 96 straipsnių. Taip pat atskiros, atskirų sankcijų grupės arba e, pritaikymo mechanizmas turėtų būti įkurtas ir šita grupė turėtų užtikrinti bendradarbiavimą, informacijos pasikeitimą ir taip pat sinergiją. Siekiant sukaupti kuo daugiau žinių, ta grupė galėtų pasitelkti pagalbon ekspertus ir taip pat įvertinti tų sankcijų poveikį. But, uh, one, Labai ačiū. Manau, kad. E, mm. Of, um, kad buvo labai įdomus jūsų pranešimas, dabar turime other... daug šešėlinių pranešėjų, kurie nori pasisakyti ir dar kolegų. O dabar žodis poniai Jėgliai. Ačiū pirmininkė, ačiū ir prieš tai kalbėjusiems kolegoms. Aš norėčiau pabrėžti, kad ši iniciatyva yra nebejotinai svarbi. Parlamentui tikrai dėrėtų šią iniciatyvą na, prisimti savo, parodyti, kad tai yra mūsų iniciatyva. Tai yra ir iš jos galima padaryti ir politinės išvadas. Mes norime priimti politinius sprendimus ir šiuo iniciatyva parodome savo tą norą, pagal Lisabono sutartį turime tam ir teisę. Na, o aš norėčiau užduoti keletą klausimų. Keletą klausimų, kuriuos galėsime išsiaiškinti šių diskusijų metu ir galbūt mes pateiksime atitinkiamus pa pakeitimus. Man trūksta apibrėžimo, kas yra autoritariniai režimai. Pranešėjas Watson sakė, kad trūksta tam tikrų apibrėžimų. Uh, kas yra viena ar kita, koks yra tas autoritarinis režimas ir kaip kartais mes su jais nevienodai elgiamės. To reikia nepamiršti ir reikia nepamiršti, ar sankcijos negali pakengti pilietiniai visuomeniai. Taigi trūksta mm, mechanizmų, kurie neleistų perkelti neigiamų sankcijų pasiekmių visuomeniai. Taigi reikia turėti ir pereinamąjį scenarijų, ir nutraukimo scenarijų kaip atsarginius variantus. Taip pat čia nėra pasakyta, kokį vaidmenį galėtų vaidinti parlamentas vykdydamas kontrolę, monitoringą, ar mes galėtume dalyvauti įgyvendinant sankcijas ir prižiūrint, kaip tos sankcijos yra vykdomos. Kolega Watsonai, aš tikrai remiu jūsų reikalavimus, kuriuos jūs suformulavote šiame pranešime apie tai, kad žmogaus teisės turėtų būti įtrauktos į dvišalių priekybos susitarimų preambulės. Tačiau mes dabar deramės su Maroku dėl būtent tokio priekybos susitarimo ir esame jau gerokai pažengę šiuose dėrybose. Ir ten mes apie žmogaus teisės nekalbame. Bet būkim garbingi, negalime taikyti dvigubų standartų skirtingoms šalims. Kokia nors šalis galbūt yra mums draugiška ir mes tada užmerksim vieną akį, o kitų šalių atžvilgių taikysim griežtesnius reikalavimus. Taip negali būti. Turime nusistatyti labai aiškius principus. Be to, taikant sankcijas, reikia stebėti, ar nenutrauksime tokiu būdu ryšių su tam tikra valstybė dialogas turi išlikti, mes turime tikėtis demokratinės tos šalies raidos, kurią ir remtume. Ir visuomet reikia užtikrinti pilietinės visuomenės palaikymą toje šalyje. Ir gal paskutinis dalykas reikia pagalvoti apie tai, kaip mes garantuosime tai, kad, valstybės, kad valstybės narės žiūrės į tas problemas ne skirtingomis akimis. Reikia aiškiai pasakyti, kas yra autoritarinis režimas, kokios yra sankcijos, kokius sąlygų reikia, kad sankcijos būtų pradėtos taikyti ir kokiomis sąlygomis sankcijos bus nutrauktos. Ir tos visos sąlygos turi būti apibrieštos labai tiksliai. Ačiū už diskusijų pradžią ir aš džiaugiuosi galėdamas su jumis bendradarbiauti. Dėkoju dabar ponas Sala. Thank you. Reporter, Mr... Ačiū pranešėjui Watsonui. Jis teigia, nesas specialistas šioje srityje, tačiau aš vis dėlto manau, kad pranešimas yra labai išsamus, solidus ir pasižymi labai gerą struktūrą. Norėčiau pasamprotauti trim aspektais. Pirmiausia, visada iškyla problema, kad valstybės narės nėra vieningos. Atskiros valstybės pabrėžė tam tikrus specifinius ryšius, prekybinius ryšius dėl istorinių priežasčių ir taip toliau. Ir dėl to ES negali nuosekliai taikyti savo sankcijos politikos. Aš manau, kad pranešėjas suprato šią problemą ir pirmajame punkte jisai pateikė labai griežtus konkrečius kriterijus, kada ES galėtų taikyti sankcijas. Kolega, kolegas kalbėjo, kad kita problema iškyla dėl to, kad nėra pateikiamas aiškus autoritarinių režimų apibrėžimas. Tačiau akivaizdu, kad numatę konkrečias sankcijų prielaidas, suvaržytume rankas kitoms atskiroms valstybėms pasipriešinti tai politikai. Taigi mes turime būti nuoseklesni ir universalus, o ne pasirinkti vieną arba kitą variantą pasirinktinai. Žinoma, kad čia ranka plauna ranką. Jeigu sankcijos bus taikomas labai griežtai, mes neteksime lankstumo ir galbūt tos sankcijos tam tikrų metu taps neveiksmingos. Todėl mes turime būti lankstus, siekdami savo tikslų. Tai yra būdinga e, politikoje. Žinoma, vienybė yra reikalinga, tačiau mes turime pasilikti taip pat ir lankstumo galimybę, ypač sprendžiant tam tikras problemas ir, žinoma, numatyti galimybę atsisakyti tuo, tų sankcijų. Tai tas variantas arba galimybė yra labai svarbi diktatoriams. Tai reiškia, kad lankstumas yra e, veiksmingų dėrybų priemonė. Taip pat norėčiau pakalbėti ir apie e, tokį variantą - uždrausti mokytis e, pasaulio universitetuose tų diktatorių vaikams. Aš Manau, jeigu yra išspręstas vizų klausimas, tai kitokių kliūčių daryti nereikėtų. Kitaip e, kiltų skandalas jungtinėse tautose. Kita vertus iškyla problemų ir dėl tam tikrų palankių aspektų. Jeigu tų diktatorių vaikai studijuoja Junktinėse Amerikos valstijose ar kitose vakarų Europos valstybėse, tai jie žinoma pakeičia savo e, savimonę. Kaddafi sūnus galbūt yra vienas iš, e, iš išimčių, tačiau apskritai jie neturėtų sugadinti to viso vaizdo. dėl vyriausių valdžios pareigūnų. Tie aukščiausio lygio pareigūnai dažniausiai valdo valstybės turtą iš esmės. Tai vyksta daugumoje valstybių, ypač tos, kurios turi gausius energetinius išteklius. Ir tie valstybės ištekliai turtai yra deponuoti užsienio bankuose. Pranešėjas suprato, kad reikia surasti kokį nors kelią, numatyti sankcijas būtent už tokį elgesį su valstybės turtu. Aš nežinau, kaip išspręsti šią problemą, tačiau kal kartu diskutuodami galbūt galėtume surasti tinkamą šios problemos sprendimą. Dėkoju. Pane Lyze. Ja, dank. Ich kann mich kurz fassen. Ačiū, aš kalbėsiu trumpai, nes dauguma jau pasakė tai, ką aš norėjau pasakyti. Ir ponas pranešėjas pats jau paminėjo man rūpimus klausimus. Na, man su šiuo pranešimu kyla kai kurių problemų, bet tos problemos jau yra suformuluotos ir pačiame pranešime. Tik tie, kad taip, kaip yra siūloma jas spręsti, manęs dar netenkina, kaip minėjo ir kai kurie kolegos. Viena iš problemų yra diktatūrų ir autoritarinių režimų apibrėžimas, be jokios abejonės tai yra labai veiksmingas instrumentas arba gali tokiu tapti. Nors, aišku, turiu pritarti ir tiems, kurie sako, kad e, sankcijų šalutinis poveikis taip pat turėtų būti analizuojamas labai rūpestingai, ypač kai kalbam apie poveikį visuomeniai instrument, šis instrumentas gali būti naudojamas ir blogiems tikslams. Tiksliau, jo gali būti piknaudžiaujama. Gali būti, kad kai kurie režimai, su kuriais pavyksta neblogai bendradarbiauti, arba kai kuriais atvejais e, tie režimai yra patogiose geros strateginėse padėtise, kad jiems sankcijos nebus taikomos, o kitiems tuo tarpu teks patirti sankcijų naštą. Tokia galimybė man kelia tikrai didelį rūpestį. Pranešėjas paminėjo šią problemą ir aš savo užsirašiau dar, na, o kas su Bahreinu, su Saudo Arabija ir kaip bus su Uzbekistanu. Reikia stengtis sukurti apibrėžimus, kurie būtų taikomi visoms diktatūroms ir visiems autoritariniams režimams. Ir kai sukursime tokias tokius apibrėžimus, tai visi režimai turės būti ir įvardinti tokie, tokiais. Tada ir sprendimas iš karto bus aiškesnis. Na, tuo ir norėčiau pabaigti, kadangi visą kitą jau pasakė prieš tai kalbėję kolegos. Ačiū dabar kolega Kelam. Much, chairman. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasidžiaugti kolegos Watsono iniciatyvą Tai yra logiškas žingsnis po arabų pasaulio pavasario. Mes turime pasiūsti pirmiausia politinį signalą iš Europos parlamento. Nuoseklumas gali užtikrinti pasitikėjimą mumis. ES gali tapti svare tarptautiniu mastu, jeigu ji nuosekliai gins savo pagrindinės vertybės Taip pat e, tai reiškia ir pagarbą patiems savo. Tai yra tarsi patikrimas, kaip mes patys išpažįstame tas pagrindinės vertybės. E, etikos aspektai turėtų atsispindėti mūsų bendroje užsienio politikoje. Ir aš manyčiau, kad tai galėtų būti ir akstinas stiprinti mūsų užsienio ir saugumo politiką. Tai yra nusiunčiant mūsų atstovus į tas valstybės, e, kad jie suformuluotų šios klausimus labai rimtai ir aiškiai. ir taip mes galėtume galbūt rasti atsvarą tam dvišališkumui, kuris kol kas vyrauja mūsų santykiuose. Dėl kriterijų. Iš tikrųjų reikia būti veiksmingiems ir siekti konkrečių tikslų. Baltarusijos atveju, pavyzdžiui, buvo pasiekta tikslų nesuvaržant piliečių judėjimo laisvės, bet taikant sankcijas tam e, valdžios elitui. Aš pritariu kolegai Jėglė, kad mums dar reikia tobulinti savo apibrėžimus, tačiau kaip ten bebūtų, aš manyčiau, kad reikėtų užtikrinti, jog nebūtų grįžimo atgal santykiuose su tam tikrose trečiosiomis valstybėmis, tačiau tam reikia vykdyti nuoseklę ES politiką. Butikofer, please. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ponas Butikofer. Ačiū pirmininkė. Ataja Kronberg yra šešėlinė pranešėja iš mano frakcijos ir aš kalbėsiu jos vardu, kaip jos pavaduotojas ar atstovas. Vis dėlto aš sakysiu dabar savo nuomonę, o ne jos nuomonę. Man kyla problemų dėl kai kurių šio pranešimo formuluočių. Pavyzdžiui, man nepatinka reikalavimas apibriežti aiškiai, kas yra kas. Man Aš nesu tikras, kad užsienio kad tai yra užsienio politikos instrumentas. Argi užsienio politikoje reikia labai aiškių apibrėžimų ir ar jų pagalba galima ko nors pasiekti užsienio politikai? Čia scholastikos klausimas. Užsienio politikoje reikia gebėti prisitaikyti prie specifinių kiekvieno atvejo sąlygų. Ir jeigu mes suformuluosime tuos def, apibrėžimus taip plačiai, kad jie leis ir įtraukti specifinius dalykus į tą definiciją, tai tada tos definicijos bus labai plačios ir niekam nereikalingos. O jeigu mes priimsime tokius apibrėžimus, kurie bus per siauri, tada jie trukdys mums veikti. Taigi nemanau, kad toks požiūris, griežtų apibrėžimų požiūris mums padės žengti toliau. Pone Kela, jūs pasakėte, nuoseklumas tai reiškia galimybę būti veikėjų pasauliniu mastu. Tačiau praktika rodo ką kitą ir Junktinės Amerikos valstijos ir anksčiau Sovietų sąjunga, Kinija, jos visos yra dviveidės, jos taiko dvigubus standartus, nepaisant to jos yra tarptautinės politikos arenos veikėjai. Aš manau, kad dvigubų standartų, žinoma, reikia kritikuoti, aš tam pritariu, tačiau mes tų standartų nepanaikinsime pateikdami kažkokius griežtus apibrėžimus. Mes panaikinsime tai, kalbėdami apie tai, diskutuodami ir ginčydamiesi dėl to. Kitas dalykas - autoritariniai, autoritariniai režimai ir jų vadovai. Kas tai yra? Aš manau, kad reikėtų daryti skirtumą tarp diktatūrų ir autoritarinių režimų. Man atrodo, kad politiškai toks skirtumas būtų prasmingas. nenorėčiau susitarti politiškai dėl kažko, kas vadinsis autoritarizmu ir viską po to mesti į tą patį krepšį, ant kurio yra užrašas autoritarizmas. Tai yra per daug skirtingos realybės, per daug skirtingi dalykai, kad galima būtų viską mesti į vieną krūvą. Trečias dalykas. V W ir X punktai. Čia kalbama apie pasiekmes, kurių gali turėti sankcijos atskiriems asmenims. Taigi būtent šios raidelės V, W ir X, jos pačios numato dvigubus standartus. Mes negalime kalbėti apie, tos, apie giminės, apie natural uh, uh, apie fizinius asmenis, kurie yra giminaičiai ar kažkaip susiję su tais diktatoriais. Jie gali būti nuo, visiškai nuo jų atsiriboję, nuo tų diktatorių. Vien tik tai faktas, kad žmogus yra giminaitis diktatoriui, negali būti pagrindas taikyti sankcijas. sankcijas. Ir paskutinis dalykas. Aš manau, kad nuo A iki E esantys e, apie esančios savokos kaip e, diplomatija, prievartinė diplomatija, tai nėra ta savoka, kurią reikėtų naudoti. Ir tvirtinti, kad Europa gali taikyti tokią demokratiją, ją skleisti, e, tai būtų, na, šiek tiek per daug pasakyta apie mūsų galias. Iš tikrųjų, mes negalime imtis tokių priemonių, mums trūksta tam galių, trūksta priemonių ir metodų. Taigi čia būtų pasakyta per daug. Ačiū. Dėkoju. Mes kalbame apie tam tikrus principus, kurie užtikrintų didesnį pasitikėjimą mumis, Tačiau mes kalbame ir apie lankstumą, kadangi e, diktatūra nelygi diktatūrai. Todėl mes turime rasti tą vidurio kelią. Ponės, sakė, mis. Ponas Salabrakos. Ačiū, ponė. Graham Watson yra mano draugas. Ir aš pasirašyčiau po kiekvienu jo pasakytų žodžiu, net neskaitęs. Tačiau šį kartą nusižengiau savo taisyklėms ir perskaičiau, ką jis parašė. Jo pasiūlymas puikus. Kalbama apie skaidrumą, apie geresnį koordinavimą, uh, apie tikslą kalbėti vienu balsu. Taigi, čia kalbama ir apie apsikeitimą informaciją tarp valstybių narių, apie patikimumą, apie pasitikėjimą vieni kitais, keičiantis informaciją apie autoritarinius režimus. Na, būtent autoritariniai režimai yra šio pranešimo centrinė savoka. Aš irgi manau, kad reikėtų vengti apibrėžimų. Jeigu griežtai apsibrėšime, kas yra tas autoritarinis režimas, tai leisime tam autoritariniui režimui išvengti patekimo į, režim, į apibrėžimo apibrėžtį, todėl kad taikant įvairias priemonės. Tada mes negalėsime patys taikyti savo sankcijų. Mes patys save apribotume tokiu būdu. Pavyzdžiui, jeigu pateiksime tokį nepilną apibrėžimą, arba toks siauras apibrėžimas, tai tikrai nebūtų sutrukdęs Londono ekonomikos mokyklai mokyti tuos Gaddafio režimo pakalikus. Mes visi žinom, ką Gaddafis padarė ir kokios ten buvo problemos. Tačiau jeigu taikytume tik tai juristinius kriterijus, tai ir Gaddafis buvo išrinktas, Hitleris buvo taip pat išrinktas ir daugybė diktatorių buvo išrinkti rinkimų būdu. Nepaisant to, jie paskui kankino savo visuomenę ir buvo diktatoriais. Tai nereiškia, kad vien tik tai rinkimais galime apibriežti, kas yra arba kas nėra autoritarinis režimas. Čia reikia būti kur kas atsargesniems. Dėl ekonominių sankcijų. Pagal tarptautinę teisę ir pagal Lisabono sutartį priimamas politinis sprendimas susijęs su subsidiarumo principu. Ką čia galime padaryti? Galime veikti koordinuotai ir vienai par kitaip sukurti ES aiškę politiką, kuri galbūt pat turėtų kokiu nors rezultatu ir atsižvelgiant į ES na, vaidmenį tarptautinėje bendruomenėje, apie pagarbą ją ir panašiai. Na, daugiau čia ne, nieko nekomentuosiu, bet noriu pasakyti, kad ši tema tikrai labai aktuali, iš kurios pusės mes ją be pasižiūrėtume. Nors ir nėra visiškai aišku, kokie aspektai yra svarbiausi, mes galim padaryti ir nemažai klaidų. Juk kalbam apie milijonus kurių, kurių turi sukaupę autoritarinių režimų vadovai. Tai yra sumos, kurios yra pavoktos iš tų valstybių, jos yra atimtos iš viso regiono. Tai milžiniško dydžio kapitalas. Tas kapitalas netgi sutrikdo kapitalo pusiausvyrą pasaulyje. Prisiminkite Filipinų istoriją. Tai milžiniškos sumos. Kalbam apie 60 milijardų dolerių. Tai praktiškai atitinka visą skolos, pasaulio skolos sumą. Na, tos sumos, milžiniškos sumos patekusios į bankus, jos yra neįtikėtinai didelis. Ir tokie neįsivaizduojamojo dydžio pinigai arba 30 jų procentų tų pinigų esančių bankuose priklauso autoritarinių režimų vadovams. Kitaip sakant, tie pinigai nepatenka į normalią valiutų apyvartos sistemą. Būtent apie tai reikia galvoti, reikia įsigilinti į šį klausimą, ar mes tikrai galim rimtai svarstyti autoritarnio režimo klausimus, negalvodami apie tai. Arabų pavasaris viską aiškiai parodė, kad tie, su kuriais mes bendradarbiaujame, buvo, dabar jau yra paskelbti autoritarinių režimų vadovais, tačiau prieš tai mes dar rengėme jiems prieimimus Europos Sąjungą. Iki ta, tarsi iki Tagryrio aikštės įvykių mes nesupratome, kad Egiptas yra autoritarinis režimas, arba nežinojom, kad Gaddafis yra autoritarinis vadovas. Na, čia tikrai nereikia turėti iliuzijų. Būkime atviri savo reikia kalbėti tiesą ir tiesą mes visi žinom. Ačiū. Ačiū. Dažniausiai e, atsitinka taip, kad geriečiai tampa blogiečiais. Rečiau atsitinka taip, kad blogiečiai taptų geriečiais. Ir labai retai, kada tas, kuris e, buvo gerietis, tampa blogiečiu ir vėl tampa geriečiu ir vėl tampa blogiečiu. Taigi, manau, čia mes turim maksimumą. Ponas Kasulydės. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, pono Vatsono iniciatyva ir pastangos nusipelno pagirimo. Pasimokėme iš arabų pavasario ir tada pradedi galvoti, kaip taip galėjo atsitikti. Sovietų sąjunga žlugo ir vidurio bei rytų Europos valstybės buvo išlaisvintos. O tokiuose žemynuose kaip Latino Amerika diktatoriai žlugo vienas po kito ir irgi demokratijos paėmė viršų. Arabų pasaulyje demokratiškos pasaulietinės jėgos, moterų emancipacija, vaiko teisės ir panašiai niekuomet neįsitvirtindavo tol, kol patys žmonės nesusiprotėjo nei tame žemynė, nei Junktinėse Amerikos valstijose nesame, nei, nei mūsų žemynė, nei Junktinėse Amerikos valstijose nesame niekada kovoję už tos pasaulio dalies tikrąją demokratiją. Atsakymas glūdi čia, pono Vatsono iškinamajame rašte. Naftos doleriai privertė mus užsimerkti tokioms nedemokratiškoms autoritariniams sistemoms, kurios egzistavo tame pasaulyje, tame pasaulio dalyje. Kolegos, nuoširdžiai patys savo pasakykim, jeigu reiktų padaryti sąrašą, kas yra autoritaras, kas ne, prieš metus, ar mes būtumėm į tuos sąrašus įtraukę poną Mubaraką ar poną Zinadin Benaliai. Jeigu būtų reikėję išvardinti autoritarinius režimus. Aš noriu paklausti visų, atsakykite tai patys savo, nuoširdžiai. Ar mes būtumėm turėję ketinimų tokius žmonės įtraukti į tokį sąrašą? Taigi aš manau, kad čia reikėtų atskirti sankcijas E, dabar jau yra post factum situacijoje taikomos jos ir apribojimo priemonės, kaip kad sakoma vadinime kurios būtų taikomos autoritariniams valdovams, jų šeimoms ir prieteliams. Čia reikia etikos kodekso, ne sankcijų. Etiksos, etikos kodeksas reiškia štai ką. Jeigu Europos bankai gauna nurodymus išsiaiškinti, kas yra jų klientas, kad išsiaiškintų pinigų plovimo atvejus, tai jie turi tą padaryti, nes indėlių prieimimas iš diktatorių yra pinigų plovimas. Tie žmonės plauna savo pačių valstybių pinigus ir juos padeda į savo nuosavą sąskaitas ar savo šeimos narių sąskaitas. Tam reikia skaidraus etikos kodekso, kuris būtų propaguojamas per universitetus, per kitas institucijas, per savanoriškas institucijas, nes taip galėtume išsklaidyti tas sistemas, kai per pinigų plovimą yra apvagiami e, pačių valstybių žmonės. Kitas dalykas, e, be etikos kodekso yra kuriamas futbolo komandos. Tai yra dar vienas rytis, kurią finansuoja tie diktatoriai. Taigi gal reikėtų susitarti ante faktum etikos kodeksą sukurti, kuris būtų taikomas visiems. Ir kaip e, buvo pasakyta, mes tada turėsim ieškoti priemonių, kurios leistų reaguoti konkrečiais klausimais, konkrečiais atvejais, konkrečių diktatorių e, atžvilgių. Ačiū. Labai ačiū. Kai kalbėjome apie naftos dolerius, aš prisiminiau, kad Romos imperatorius yra sakęs, jog pinigai neturi kvapo. Gal šitie pinigai turi kvapą? Ir švarumas yra priimtinesnis negu purvas. Tai pinigų plovimas netoks ir blogas daiktas, kai kas gali pasakyti. Ponas Banzelis. Grazie, prezidentė. Innanzitut... Ačiū pirmininkė. Norėčiau visų pirma pasakyti, kad lankstumas tarptautiniuose santykiuose nereiškia nenuoseklumo. Mes stengiamės, kad nuoseklumas taptų pagrindiniu principu, tačiau mes negalime matuoti visų vienu mastu, kitaip tarptautinė politika bus neefektyvi. Žinoma, pono da Watson darbas yra geras, tai gali būti neblogas pranešimas, atsparties taškas siekiant įgyvendinti vieningą ES užsienio politiką. Vis dėlto noriu pasakyti keletą minčių ir pasitikslinti, ar ponas Watson nenorėtų na, dar pagalvoti apie tai. Galbūt būtų galima rasti sprendimą dėl to autoritarinio režimo apibrėžimo. Gal galima būtų pateikti tam tikrą vertinimo kriterijų katalogą, jis būtų susidėtų iš tam tikrų mm, kriterijų, kurie būtų, vieni būtų griežčiau nustatyti, kiti šiek tiek lankstesni. Galėtumėm numatyti tam tikrą ribinę vertę, nuo kurios sankcijos jau yra taikomos. O kiti kriterijai, tie lankstesni kriterijai būtų taikomi tuo met, kai sankcijos galėtų jų, jų poveikis nebūtų didelis. Na, manau, kad galima būtų šį pranešimą dar šiuo atžvilgiu patobulinti. Taip pat būtų galima pakalbėti apie sankcijų efektyvumą ar neefektyvumą, jų veiksmingumą ar galima juomis sus, susilpninti autoritarinį režimą. Tačiau kitas klausimas yra visuomenės poreikiai. Dažnai visuomenės įtaka visuomeniai yra nevertinama ir sankcijos atsigrėžia prieš piliečius. E, pats režimas iš esmės dėl to nenukenčia. Tai jam kaip skrusdė drambliui. Be to reikia pabandyti suderinti visą tai su kaiminystės politika ir su ten vykstančiais pasikeitimais. Galima tą sankciją susijęti su tam tikromis e, kaiminystės politikos išlygomis ir sąlygomis, nes šios sritis neturėtų būti atskirtos. Jeigu mes jas atskirsime, tai nebūsime, na, netrodysime solidžiai tarptautiniai bendruomeniai. Norėčiau taip pat baigdamas atsakyti į pono Kasolidis pastabas. Ar darbas tikrai nemenkas mūsų laukia, nes mes bandome pakeisti savo diplomatinį vaidmenį pasaulinėje arenoje. Jeigu mes dažniau keliautume į tas šalis, apie kurias kalbame, tai ar jeigu jūs dažniau tenai nuvyktumėte, tai, tai jau žinotumėte, kad ponas Venaly tikrai yra tas, apie kurį čia reikia kalbėti. Aš dažnai važiuoju į tas šalis ir nereikia būti kažkokiu e, atvykėliu iš kitos planetos, kad suprastum tai, kas yra autoritarinis režimas ar ne. Dabar tiesiog reikia susijęti mūsų diplomatinės pastangas ir apibriežti tai, kas vyksta. Mes galime būti pirmieji, kurie konkrečiai pasakys, kad tam tikras režimas yra autoritarinis ir galėsime pirmieji imtis priemonių. Ačiū. Tačiau mes turime vengti automatizmo šioje srityje. Mes turime sukurti tam tikrą uh, moralės kodeksą, atitinkamą mechanizmą. kolega Butikofer, po to Kukan, o po to komisijos atstovas kalbės. O po to du pranešėjai galės gauti žodį apibendrinimui. Mes turėtume baigti 6.30 min. Pirmininkė, ačiū Jums už Jūsų dosnumą. Aš norėčiau dar pakalbėti apie kolegos Kasolidžio pasisakymą. Taip, kolega, aš savo, aš manau ir drįstu tvirtinti, kad ir prieš metus, ir prieš penkis mėnesius uh, būtumėm pasakę, kad ir Ali, ir Mubarakas yra autoritariniai vadovai. Nenoriu apsimesti, kad taip nebūtų buvę. Ir tau nebuvo, tą nebuvo sunku pastebėti. Ir man tikrai ne problema ir šiandien pasakyti, kad Putinas yra autoritarinis vadovas, tą mato kiekvienas. Sunkiau yra atsakyti į kitą klausimą, ką daryti, pripažinus šį faktą. Ir jeigu pasižiūriu į A punktą, kur pasakyta, reikia aiškių kriterijų, kada taikyti ribojamasis priemonės. Tada man kyla iškart atsiranda pavojaus ženklas. Sprendžiu šį klausimą, man kyla problemų su priemonių sėkmės faktoriais. Aš negaliu Hudzintao uh, kovoti su Hudzintao tais pačiais instrumentais, kaip ir su kokiu nors afrikiečių vadovu kokios nors nedidelės valstybės. Tai yra ne tas pats. Ir jeigu mes dabar numatysime kažkokį tai sankcijų katalogą, tai politikos aš tuo tikrai nepadarysiu. Aš tik apsijuoksiu tarptautiniai bendruomenėje Ir nemanau, kad ponas Vocinas to siekia, todėl man atrodo, kad reikia lankstesnių sprendimų. Ačiū. Are, Taigi, kuo norite būti tikslesnis, tuo labiau įsipareigojate patys savo. Veľmi stručne, pán predseda. Kas solidis? Kal... Ačiū pirmininką. Viskas jau buvo pasakyta, kas buvo, kas svarbu šio pranešimo atžvilgiu. Manau, kad pranešimas parengiamas pačiu tinkame, parengtas pačiu tinkamiausiu laiku, jis buvo mūsų politikai labai reikalingas. Dabar galėsime susitarti, kad sankcijos bus tik tuomet efektyvios, jeigu jų laikysis visos ES valstybės ir Kubos atžvilgių ES jau ne vieną kartą bandė priimti kokias nors sankcijas, tačiau ne visos ES valstybės narės laikėsi tų nuostatų. Bet to valstybės, kaip Kuba, jos puikiai moka pasinaudoti tokiomis e, spragomis. Į tai ir atsižvelgia Watson pranešimas. Svarbu, kad ES, ES išorės veiksmų tarnyba būtų naudojama koordinuojant sankcijas ir kontroliuojant jas. Be to būtų naudinga pamastyti apie tai, ar išorės veiksmų tarnyboje nevertėtų įkurti specialų skyrių, kuris užsiimtų sankcijų klausimais. Dabar dėl autoritarinių režimų apibrėžimo aš taip pat skeptiškai žiūriu į šį klausimą kol surasim tą vieningą apibrėžimą, praeis daug laiko, atsiras vėl naujų situacijų ir vėl reikės jas vertinti. Ir nemanau, kad apskritai galima sukurti kokį nors vieningą apibrėžimą artimiausių laikotarpių. Geriau reaguoti kiekvienu atveju atskirai ir daryti tai prisimant visą atsakomybę kriterijai, kurie yra numatyti rekomendacijose ir turėtų būti taikomi. Netgi jeigu turėtume vieningą apibrėžimą, tai vargu ar rastume vieningą metodą nustatyti, ar kažkoks režimas yra demokratiškas ar ne. Tai nėra nei praktinis, nei pragmatiškas pasiūlymas. Ačiū. Dabar ponas Kasolydis dar kartą pusę minutės. Ačiū pirmininkė. Tai, ką aš sakiau dėl to, kad ar būtume į tą sąrašą įtraukiamą baraką ar kitus diktatorius. Aš norėjau pasakyti tai savikritiškai ir aš tikrai manau, kad tai yra negerai ir nenorėjau čia ir susilaukti jokios reakcijos. Aš pilnai pritariu pono Biutikoferio nuomoniai. Dėl, dabar dėl komisijos, dėl e, išorės veiksmų tarnybos ir jos vaidmės, juk e, taryba yra prieimusi tam tikrų nuostatų dėl žmogaus teisų, be kita ko ir nuostata dėl dėrybų nutraukimo, tam, kai vyksta dėrybos dėl asociacijų sutartys ir panašiai. Žodžių priemonių yra. Ačiū. O dabar kolega Rodžia Matthews iš užsienio reikalų skyriaus, prašau. Ačiū pirmininkė. Komisijos vardu aš norėčiau padėkoti pranešėjai už šio projekto pristatymą. Ten išdėstyta daug naudingų rekomendacijų, bet to buvo labai naudinga išklausyti šiandien išsakytų komentarų. Sankcijos visuomet buvo saugus e, BUSP politikos elementas ir šiais metais e, arabų pavasario e, atveju e, tas klausimas vėl buvo iškeltas. Europos komisija čia atlieka labai aktyvų vaidmenį, ji rengia ir siūlo sankcijų projektus ir įvairius reglamentus, o prieimus sankcijas žiūrima, kad jos būtų vienodai taikomos visoje Europos Sąjungoje. Taip pat tam tikras vaidmuo teks išorės veiksmų tarnybai. Ji taip pat prisideda prie sankcijų suformulavimo. Būtų įdomu turbūt išgirsti, kad tarybos politikos ir saugų reikalų komitetas su komisijos Relex darbo grupė susitiko ir aptarė visą eilę klausimų susijusių su ES taikomomis sankcijomis. Europos komisija ir EES e, išorės veiksmų taryba labai aktyviai prisidės prie šios diskusijos. Todėl mums buvo labai įdomu išklausyti pranešėjo e, komentarų ir gauti jo pranešimo projektą, kuris yra teikiamas pačiu laiku. Tai turės įtakos mūsų vykdomai diskusijai. Dabar labiau negu bet kada anksčiau Europos komisija e, e, atkreips dėmesį jūsų rekomendacijas ir mintis. Service. Ačiū išorės veiksmų tarnybos vardu. James Key Bright, prašom. Thank you, Jess. Ačiū. Trumpai pakartosiu tai, ką mano kolega iš Europos komisijos ką tik pasakė. Džiaugiamės, kad parengtas toks pranešimo projektas. Turbūt įdomu bus išgirsti, kad valstybės narės prašė papildomų releks e, sankcijų posėdžių, kad būtų galima išsiaiškinti, kaip horizontaliai būtų galima pritaikyti sankciją, kokie sankcijų režimai egzistuoja ir panašiai. Dar kartą galiu pakartoti, kad į pranešimą bus atsižvelgta ir sveikiname šiandienos diskusiją. Ačiū Gramai dar kartą. Thank you, chairman. Ačiū pirmininkė. Next, uh... Dėkuoju pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti poniai Jėglė, ponui Butikoferiu ir kitiems, poniai Jėglė, už jūsų klausimus. Jums esu dėkingas, ponė Lioning, už jūsų tuos pilvos kausmus, kaip jūs sakėte, už jūsų nerimą. Uh, ir mm, ponui Biutikoferiui už, už mm, įspėjimą dėl piknaudžiavimo. Pone Butikoferi, jūs puikiai gynėte dvigubus standartus e, ir turėjot problemų su VV. Na, Dabar aišku, koks yra skirtumas tarp real politik, taip vadinamosios, ir tarp fundamentalistinės politikos. Jūs esate, žodžiu, ponios Kronberg savo partijoje rėmėjas. Ačiū ir ponui Panseri, poniai Panseri už jos pasisakymus. Dėkoju jums, ten, kad jūs pabrėžėte efektyvumo aspektą, kai kalbame apie sankcijų politiką. Tai ir yra ponios Portelos pranešimo turinys. Taip pat e, pasakėte, kad delegacijų vadovų vaidmuo yra labai svarbus. Gal reikėtų tą įtraukti ir į pranešimo tekstą. Reaguodamas į pono Salafrakos ir pono Kukan, E, klausimus. Galiu tik atsiprašyti, kad negaliu jų kalbomis atsakyti. Mano išsilavinimo šį kartą nepakanka. Bet esu labai dėkingas ponui Salafrakos už tai, kad jis e, pabrėžė, kad būtina geriau koordinuoti valstybių narių veiksmus. Nes man atrodo, kad tai yra vienas iš pagrindinių šiandien iškylančių sunkumų diskusijoje. Ponui Kukan noriu padėkoti už susirūpinimą dėl tikslaus apibriešties. Mes turėtume lankščiau į tai reaguoti. Pone Kukan, jūs e, esate susidūręs su valstybės pareigūnais, jūs žinote, kodėl sankcijų apibrėžimai reikalingi ir aš labai sveikinu jūsų patiktus pasiūlymus. E, Pone Zala, jūs labai įdomias tris pastabas išsakėte dėl pranešimo. Ne tik dėl to, kad e, tarp valstybių narių trūksta vienybės, bet ir dėl to, kad e, yra e, tam tikrų ginčių dėl automatinių sankcijų taikymo ir kitokių sankcijų taikymo. Jūs taip pat kalbėjote apie tikslinių lyderių vaikų vaidmenį. Tai yra tikrai labai aktualus dalykas. Dabar Europos teisingumo teisme kaip tik yra iškelta byla pirmas verslininko sūnui, e, kuris, e, į kurį buvo nusitaikyta e, per sankcijas. Ir aš manau, kad čia reikėtų pagalvoti apie vizų politiką. Galbūt reikėtų glaudesnės, glaudesnių politikos priemonių, sprendžiant tokio pobūdžio problemas, kai reikia nuspręsti, kaip traktuoti autoritarinių režimų lyderius. Ponas Kelam ir ponas Pasko būtų kalbėjo apie apibrėžimo problemas, kiti žmonės taip pat mitai minėjo, Kasulidis kalbėjo apie antefakto etikos kodekso būtinybę. Aš prieš etikos kodeksus neturiu nieko prieš, jie gali būti labai svarbus. Deja, kad ir kaip gaila būtų, E, dažniausiai e, tik kai jie pažeidžiami apie juos yra prisimenama. Ir galbūt reikėtų kažkokiu būdu e, stiprinti diskusijas visuomenėje apie tokius etikos kodeksus ir jų taikymą. Pone Pasku, jūs labai maloniai kalbėjote apie tai, kad reikia lankstumo ir teisingos pusiausviros e, pranešime kad suderintume lankstumą ir principingumą. Man atrodo, kad labai svarbu e, suteikti tam tikrą vaidmenį ir principui. Pone Jėglė savo pasisakymę klausė, koks galėtų būti Europos parlamento vaidmuo, apibrėžiant ir kontroliuojant tokią politiką. Aš tikiuosi, kad šio pranešimo vienas iš uh, naudingų rezultatų bus e, tas, kad mes galėsime pagaliau atlikti tam tikrą vaidmenį e, kontroliuojant politiką ir apibrėžiant sankcijas. Ir aš tikiuosi, kad mes galėsime pasinaudoti Lisabonų sutarties šioje sutartyje suteiktas galės. Pirmininkė, dėkuoju visiems, kas pasisakė. Aš laukiu tolesnių diskusijų su jumis ir dabar mes pagalvosime apie pateiktuosius pakeitimus. Be to, išklausęs šių diskusijų, pabandysiu pats pateikti daugiau pakeitimų, kad būtų parinktas pranešimas, kuris komitete susilauktų plataus konsensuso. Portela, say, you know, that, uh, a... Prieš suteikdama žodį poniai Portelai galiu pasakyti, kad labai nustebino uh, tai, kad jūs esate toks uh, rimtas konkurentas ponui Sariu Švolskiui užsienio kalbų mokėjime. Pone Portela. eine wichtige Frage gestellt hat, nämlich Aš dar Pone Jėglė uždavė klausimą, kokį vaidmenį gali vaidinti parlamentas. Parlamentas dažnai reikalauja sankcijų trečiosiam šalims ir aš siūlyčiau parlamentui ir toliau vykdyti kontrolės funkcijas. Parlamentas nuolatos klausia, kodėl taryba ėmėsi tam tikrų priemonių tam tikrais atvejais, kodėl ne, kodėl, pavyzdžiui, nu, numatytas kelionės apribojimas, bet uh, e, nėra numatytas ginklų embargas, kodėl numatytas ginklų embargas, bet nenumatytos ekonominės sankcijos ir taip toliau, kas įtrauktas į juodosius sąrašus, kodėl taip yra įtraukta į tokius sąrašus, ar pakankamai patikimas yra tarybos paaiškinimas ir panašiai. Visai šiais klausimas tar, e, e, parlamentas gali vaidinti labai svarbu, svarbu vaidmenį. Nežinau, ar jūs matėte mano pranešimą, tačiau visi tai yra numatyta šeštajame pranešimo punkte rekomendacijų dalyje. Ačiū. Dėkoju. Pakeitimų pateikimo data yra spalio 17 diena, 18, iki 18 valandos laukiami yra pakeitimai, o diskusijos yra numatytos lakryčio 22 dieną, kitas mūsų posėdis yra spalio 11 diena, visas, visa, diena vyks, visa diena vyks šiks posėdis. E, pas mus atvyks Šveicarijos konfederacijos prezidento pareigas einantis kolega.